Right. Good morning, everyone. Labas rytas, ponios ir ponai. Noriu pasveikinti visus rinkusius į pirmąjį komiteto posėdį po vasaros atostogų. Tikiuosi, kad palsėjote, pasidžiaugėte vasaros saulę. Na, o dabar turime pradėti nuo darbo atvarkės projekto. Pirmas klausimas - darbo atvarkės tvirtinimas. Uh, Jeigu neturite pastabų, darbo tarkė patvirtinta. Pirmininkas pranešimų neturi kol kas. Taigi galime perėti prie trečiojo klausimo. ES 2019 metų finansinių metų bendrasis biudžetas visi skirsniai. Pranešėjas yra kolega Benifei. Sveiki. Na ir dabar galime perėti prie balsavimo, nebent pranešėjas norėtų ką nors pasakyti. Ne. Taigi, ar pradėsime nuo šio dokumento? Pradedame nuo, nuo balsavimo sąrašo dėl biudžeto procedūros. Jeigu teisingai suprantu, Pradedame nuo pirmojo, ar ne? 5236 pakeitimas. Visi supratote, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 5237 už, prieš susilaiko patvirtintas. 5158 už, prieš susilaiko atmestas. 5159 už, prieš susilaiko atmestas. 5160 už prieš susilaiko atmestas. 5201 už prieš susilaiko patvirtintas. 6529 už prieš susilaiko atmestas. 5162 už prieš susilaiko atmestas. 5233 už, prieš susilaiko patvirtintas, 5232 atsimtas, toliau 5231 už, prieš susilaiko patvirtintas, pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 5203 už, prieš susilaiko patvirtintas, 5163 už, prieš susilaiko atmestas. 5164 už prieš susilaiko atmestas, 5235 už, prieš susilaiko patvirtintas. 5166 už, prieš susilaiko. Na dabar apšilimui patikrinkime. 5166 pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas atmestas 24 prieš, 8, 8 už. Antras kompromisas už, prieš susilaiko patrintas. 5205 už, prieš susilaiko patrintas. Toliau. 5172 už, prieš susilaiko patrintas Patikrinkime 5172 balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Baigiame. 47 už, 4 prieš, labai aišku. 5206 už, prieš susilaiko patrintas, 5173 už, prieš susilaiko patrintas, 5179 už, prieš susilaiko patvirtintas, 5150 už, prieš susilaiko patvirtintas, 5190 už, prieš susilaiko patvirtintas, trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 5208 už, prieš susilaiko patvirtintas, 5171 už, prieš susilaiko patvirtintas. 5228 už prieš susilaiko patvirtintas 5230 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 5213 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 5214 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 5 kitas atkrenta, 5151 už, prieš, susilaiko, tikriname 5151. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 208 prieš 200. 5215 už, prieš susilaiko patvirtintas. 5216 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 51, ne, tas atkrenta. 8 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 9 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 5219 už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. 5219 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Aiškiai patvirtintas. 5, 5, 2, 2, 0 už, prieš susilaiko patvirtintas. 5, 2, 2, 1 už, prieš susilaiko patvirtintas. 5, 1, 8, 6 atkrenta. 10 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau turime mm, bloką pakeitimų, penki pakeitimai, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau turime kitą bloką nuo 5175 iki 6528, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Ir pagaliau 5176 už, prieš susilaiko taip pat patvirtintas. Tiek su šiuo balsavimu. Toliau periname prie nuomonės projekto dėl ES 19 metų bendrojo biudžeto. Visos, visi skirsniai, vėlgi pranešėjas Brando Benefeja, ar norite ką nors pasakyti? Ne, tuomet periname prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas, kas už? prieš susilaiko atmestas. Antras, kas už, prieš susilaiko atmestas. Trečias, už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Buvo labai aišku. Nebuvo labai aišku. Penktas pakeitimas. Prieš susilaiko patrintas. Nebuvo paskelbtas rezultatas. 26 prieš 7 ir 21 susilaikęs. Daug susilaikė. Toliau septintas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Keturioliktas už, prieš susilaiko atmestas. Penkioliktas už, prieš susilaiko atmestas. Šešioliktas už, prieš susilaiko atmestas. Septynioliktas už, prieš susilaiko atmestas. 18 už, prieš susilaiko atmestas. 19 už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau. Ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau turime 38 iki 41 už, prieš susilaiko atmestas. 42 už, prieš, susilaiko, atmestas. 43 už, prieš, susilaiko, atmestas. A, patvirtintas. 44 atkrenta, 45 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 5 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 6 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 56 už, prieš, susilaiko, atmestas. 57 už, prieš susilaiko atmestas. 7 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau. 8 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 61 už, prieš susilaiko patvirtintas. 62 už, prieš susilaiko patvirtintas. 63 už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Penkiasdešimt šeši iš penkiasdešimt šešių balsavo, baigėme balsavimą. 43 už 5 prieš 8 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ir ačiū už gerai padarytą darbą. So, is the foreign minister already anywhere near? Ar užsienio reikalų ministras jau kur nors yra netoliese? Noriu paprašyti visų pasilikti salėje. Turėtų, e, turėtų atvykti užsienio reikalų ministras, mes šiek tiek greičiau balsavome, negu buvo numatyta.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to ask you to now return to your seat. Ponios ir ponai, prašau visų sugrįžti į savo vietas ir toliau tęsime užsienio reikalų komiteto posėdį. Vyks diskusija dėl pažangos ataskaitos. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos užsienio reikalų ministrą Nikolą Dmitrovą. Ir sveikinuosi taip pat su jos ekscelencija Agnes Rūdi Papovska, kuri yra neseniai paskirta ambasadorė Bruselėje buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Na, o ponas Dmitrovas yra puikiai žinoma asmenybė Makedo, buvusioje Jugoslavijos Respublikos, Respublikoje Makedonijoje. Jis e, daug yra prisidėjęs prie šalies raidos, politinės e, pažangos. Ataskaitoje taip pat yra pasakyta, jog tikrai daug reikšmingų poslinkių yra fiksuojama nuo praėjusio karto, nors dar yra ką nuveikti ir toliau. Su NATO yra deramasi dėl darybų kitą vasarą. Na ir tiek pasakęs, suteikiu žodį jums, pone Dimitrovai, pristatykite tai, kas vyksta jūsų šalise, kas yra numatoma dėl referendumo. Na, o mes e, tikrai linkime jums visokiojopos sėkmės. Siekiant pažangos, ačiū, ponė Mekalisteri. Davidai, man tikrai didžiulė garbė kalbėti jums. Šį kartą mano kelionė vyko sklandžiai. Ir tikiuosi, kad Tai yra ir signalas, ženklas, jog sklandi kelionė laukia ir mano šalies prieš kitų metų, turint omeny kitų metų birželį ir tarp vyriausybinės konferencijos pradžią. Aš glaustai pakalbėsiu, kad liktų daugiau laiko apsikeisti nuomonėmis, klausimais, atsakymais. Taigi, pirmiausiai, įvertinsiu išminti šių Europos demokratijos rūmų ir nuoseklų įsitraukimą bei paramą mums. Ta galiu pasakyti, kalbėdamas apie įvairias frakcijas. Valstybės narės, institucijos, šalis kandidatės tikrai kreipia dėmesį jūsų rekomendacijas, jas atsižvelgia. Paminėsiu ir puikų Žano Monė dialogą. Skopje e, rugsėjo mėnesį vyks e, tarp parlamentinis sustikimas. Taip pat ir jaunimo konferencija organizuojama prisidedant Europos parlamentui. Vėlgi renginys vyks kopijoje rugsėjo mėnesį taip pat. Iš tikrųjų, turint omeny sunkius laikus, vis dėlto yra ir gerų, gerų žinių, sunkus laikai ir mums, ir visai Europai, taip pat ir pasauliui. Pasižiūrėkime, kur mes pradėjome ir kur esame dabar. Pradėjome visą procesą praėjusiu metu, birželio pirmą dieną. Pareijus kelioms dienoms po vieno išpolio įvykusio 2017 m. balandį, kuomet e, vienas asmuo užsipuolė per vieną mūsų parlamentarą. Iš tiesų buvo dalykų, kuriuos reikėjo spręsti, susijusių su žiniasklaidos laisvė ir kitais demokratiniais principais. Uh, Buvo taip pat ir e, korupcijos e, tarnyboje įvairių skandalų dėl pasiklausimo, piknaudžiavimo juo. Na, o dabar mes stipriname savo demokratiją ir mūsų visuomenė yra brandesnė, viešoji nuomonė nuolat reiškiama gana aiškiai. Ir iš tiesų dabar vis labiau suvokiama, kad pasisakyti yra svarbu. Ir vienas iš pavyzdžių galėtų būti, kai e, rinkiminė komisija e, valstybinė buvo taip užsipulta, jog turėjo kai kurie asmenys atsistatydinti dėl to, kas vyko ir tai buvo sureaguota, taigi tai parodė, kad aktyvus piliečiai e, išmoko tas pamokas. Teisinės valstybės principai yra dėgiami ir kiti įstatymai priimami ir čia įgyvendinimo aspektai yra labai svarbus. Yra e, kai kurių bylų ir teismo procesų susijusių su specialiuoju prokuroru, prokuroru. Ir taip pat tyriamas vis dar ir išpolis parlamente. Jūs atstovaujate labai skirtingiems politiniams flangams Na, o tai, kas vyko Makedonijoje, iš tikrųjų buvo nebaudžiamumo krizės e, apogėjus, nes e, vyko kova net, net tarp dešiniųjų, net ne tiek tarp, tarp dešiniųjų ir kairiųjų, bet tiesiog dėl demokratinių principų įsigalėjimo ta kova peržengė visas politinės e, ribas, taip pat ir uh, E, etinės priklausomybės aspektus. Poslinkių norėjosi. Ir dabar atrodytų, lyg kalbama apie visai kitą šalį, nes diskusijos e, vyksta remiantis veikų protų. Iki 2016 metų rinkimų praktiškai jokie debatai tarp politinių oponentų nevykdavo net ir per rinkinės kampanijas ar prieš rinkimus, o jų buvo daug. Kalbant apie tarptautinius e, aspektus, turime penkis kaimynus, penkias kaiminės šalis, su dviem iš jų, kurios yra ES e, narės, e, turime kai kurių keblumų, kuriuos turime spręsti, tai yra mūsų bičiuliai iš Graikijos ir Bulgarijos. Prieš prisimdami įgaliojimus, jos įgaliojimus mes stengiamės užmėgsti ryšį su tų šalių atstovais. Daug kas paremta istorija, bet daug ko ir negali pakeisti, nei geografijos, nei istorijos. Tačiau ką galime padaryti, tai galvoti apie ateitį ir ją formuoti. O toje ateitis yra bendra mūsų visų, yra europinė ateitis. Susitaikinimo procesas vyko būtent per Europinę integraciją. Šumanas, ES vienas iš įkūrėjų, sakė, kad neįmanoma tokios sąjungos e, sukurti pagal vieną konkretų planą. Pirmiausiai reikia remtis de facto solidarumu. Ir kaip tik e, tą mintimį pasiremė ir Makedonija. Lettoniją. Mes siekiame didesnio solidarumo ir čia jums visiems ir viešai norėčiau pasakyti, jog tiek Sofijai, tiek Atenams reikia pripažinti tą solidarumo siekį, kuris buvo pademonstruotas per bendrųjų reikalų tarybą ir patvirtintas vėliau per Europos vadovų tarybą. Iš tiesų, gal nereikėtų per nelik daug cituoti, bet yra dar viena citata, kuri yra labai, bet yra ta viena citata, kuri iliustruoja šios sėkmės didybę. Ir tai nėra vien tik kažkurių Balkanų šalių dvišalis konfliktas. E, norėčiau pacituoti vieną prancūzų intelektualą. XX amžiaus pradžioje jis lankėsi Balkanuose ir teigė, kad paukojus savo paties interesus bendrų interesų labui yra pasiekiama daugiau. Nėra kitos išeities ir sigelbėjimo mažesnėms valstybėms, išskyrus e, siekti vienybės ir taikos. Tai, manau, aiškiai atsispindėjo per pastarosius 14 mėnesių mūsų regione. Labai džiugu pastebėti, kad e, kai kurios valstybės narės, netgi labiau negu kitos, pripažino tuos procesus, juos įvertino ir pastebėjo jų svarbą. Mes nenorime politizuoto prisijungimo proceso. Norime, kad būtumėm vertinami tiesiog už tą politinę drąsą ir pasiryžimą, kurį pademonstravome, sprendžiant tas problemas. Šalis reikėtų vertinti tik pagal Kopenhagos kriterijus ir jų atitikimą jiems. Planas 369 mums leido pasiekti daugiausia pažangos, kaip ir teigiama komisijos ataskaitoje, kuri pasirodė balandžio mėnesį. Ten daugiausia dėmesio kreipiama į devynės sritis susijusias su esminiais pagrindais, principais ir gera pažanga fiksuojama penkiose srityse, taigi mes judame pirmin. Norėčiau trumpai pakalbėti taip pat ir apie regioną, kadangi esu tikras, jog bus galima detaliau dar padiskutuoti apie visą tai, ką čia miniu - teisinės valstybės principai, uh, Tai teisėjai saugos institucijų tvirtinimas reformos. Žinome visi, jog diskusijos regione sukasi ir apie kitus dalykus. Neseniai girdėjome apie Belgrado ir Prištinos dialogą. Jeigu norime pasiekti taikos Balkanuose ir kai siekiame to, praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Judėjome į priekį, dirbome labai sunkiai. Norėjome, kad regionas taptų ES dalimi ir sienos nebeturėtų tiek daug reikšmės. Manau, jog ši vizija dabar iš dalies yra kvestionuojama dėl geopolitinio pobūdžio kompetencijų regiono. Ir taip yra, manau, ir dėl to, jog neužtektinai pripažįstama prisijungimo proceso svarba ir tam kontekste daroma pažanga. Taigi reikia daugiau investuoti į šį procesą, įpūsti jam naujos energijos. Ir būtinai turime įvardyti, identifikuoti klaidas daromas. Ta pripažinti. Balkanai yra dabar lik sala apsupta ES teritorijos. Žinoma, politinio dėmesio susilaukiame, tačiau geografiškai bent jau žiūrint mes esame sala dabar. Ir 2016 metais labai aišku tapo, kodėl šis regionas, ši sala yra svarbi Europos Sąjungai trys ketvirtadaliai prekybos vyksta su ES valstybėmis narėmis, taip pat pasaky, galiu pasakyti apie savo gimtąją šalį. Trys ketvirtadaliai užsienio įmonių pas mus veikiančių yra iš ES. Taigi turime kalbėtis tiek apie saugumo, tiek apie ekonominius, politinius klausimus kartu. Dėl referendumo manau, kad priėmė labai svarbę istorinę kryškelę. Man buvo 18, kai Jugoslavijos Respublika Makedonija tapo nepriklausoma. Kita mėnesį man sukaks 47 ir matote, su kokiais procesais susidurime dabar. Galvojam apie narystę Europos Sąjungoje ir NATO. Ir be abejo, jokia šalis Balkanų regione negalės klestėti, jeigu neklestės kitos Balkanų regiono šalis. Nemanau, kad reikia dabar vertinti tai, kur yra nepriklausomiausi teisėjai, nepriklausomiausia žiniasklaida, kieno švietimo sfera geresnė ar sveikatos priežiūros sistema. Ta nuolatinė kova dėl to, kurios šalies istorija yra didingesnė, kiek kuri kovų laimėjo. Turi pagaliau liautis, nes manau, kad kiekviena tauta gali didžiuotis tuo, ką yra pasiekusi. Na, nu, jeigu to neįvertinsime, tuomet e, prarasime labai nemažai savo talentų, kurie nuspręs išvykti pas jūs. Taigi turime stengtis, kad tie jauni talentai liktų mūsų regione, mūsų šalyje. Na ir tą mintimį vadovaudamiesi ir organizuojame tą referendumą. Iš tiesų reikia išmintingai pasirinkti, kuomet yra užduodami tokie svarbus istoriniai klausimai, reikia prisijimti, reikiamą atsakomybę, nes kai kurie politikai, kai kurie mūsų uh, vengia atsakomybės e, dėl to, kas vyko praeitie, o kai kurie kiti prisima atsakomybę dėl ateities. Taigi tai yra labai svarbus kertiniai klausimai, kai kam tai reikš ir politinį pasiaukojimą, tačiau referendumas tikrai nesusijęs su jokia politinė partija, nekalbam apie kairę, apie dešinę. Jis nesisuka apie tai, ar remi šią vyriausybę ar ne, Eina kalba apie mūsų šalį, apie mūsų ateitį ir draugystės čia tikrai reikia daugiau negu kad yra dabar. Ačiū. Lauksiu jūsų klausimų. Ačiū, ministra Dimitrov, už šį pasisakymą, už politinių, politinio požiūrio pristatymą, per 16 minučių. Kai jūs atvykstate į mūsų komitetą, susirenka daug kolegų ir daug iš jų nori pasisakyti. Manau, kad pasiekime rekordinį norinčių kalbėti skaičių. Ir aš turiu pasakyti, kad e, kiti e, kolegos pasakyti negalės. Yra 17 kolegų išreiškusių pagėdavimą kalbėti. Pasistengsiu būti kaip galima labiau sąžiningas visoms politinėms frakcijoms. Galime dalinti į dvi dalis pasisakančiųjų sąrašą. Gal taip ir padarykime. Jūs tiesiog pasakykite, kada jums pasirodys klausimų gana. Pradėsime nuo EPP, ponas Prėda. Labai ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Ačiū už jūsų pasisakymą. Ačiū už atvykimą pas mus. Pirinkas prašo palaukti. Is it fine? Okay, c'est bon? Viskas gerai. Taigi, ačiū labai, kad atvykote, ačiū už pasisakymą. Aš noriu pasakyti, kad labai trumpai du dalykus. Keturis e, metus mes atsargiai žiūrėjome į Balkanus, dauguma sakė, kad nebus plėtros ir taip toliau. Tai pasikeitė pastaruoju metu, pastaraisiais mėnesiais, visų pirma, Europos parlamente, taip pat ir komisijoje šis požiūris pasikeitė, pasikeitė ir tikimės, kad ir taryboje taip pat jums e, pasitikėti tuo, kas vyksta, vyksta Balkanos, nes turiu pasakyti, kad kad sustarimas tarp Makedonijos ir Graikijos e, rodo, kad Balkanai gali pajudėti tinkamą linkme, tai yra labai gera žinia ir dėl to reikia remti abi pusės, tiek Makedoniją, tiek e, Graikiją, e, ratifikuojant šį susitarimą. Labai ačiū uždėmesi. You, Christian. Dėkuoju, Kristijan. Tonino Pitsula, socialdemokratų frakcijos vardu. Pasistengite pusantros minutės kalbėti. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu matyti Jūs čia šiandien, ministrė. Norėčiau pasveikinti ir naująją ambasadorę. Mes matome viltį ir mes džiaugiamės, kad buvo pasiektas susitarimas, kadangi tai leidžia įprasminti ES plėtros procesą. Aš tikiuosi, kad po referendumo taip pat būsime laimingi. Turiu keletą klausimų. Liko mėno iki referendumo. Kaip Jūs vertinate tarp etninių grupių santykius Makedonijoje? Tos grupės tikrai atliko ne, nemenka vaidmenį šalies politinėje plotmėje. Taip pat žinau, kad daugelis žmonių norėtų, kad po referendumo Makedonija grįžtų į nesaugę padėtį, koks būtų jūsų vertinimas? Ar taip atsitiko dėl tam tikrų už Makedonijos ribų vykdomų kampanijų ir ar jos gali paveikti referendumo rezultatus, kaip tai buvo padaryta JAV rinkimų metu. Kaip Jūs manote, ar yra išorinių faktorių, kurie vaidina vaidmenį Makedonijos istorijoje ECR frakcijos vardu Charles Tanak? Ačiū. Pirmininkė, sveikinu ministrą Dimitrovą. Aš esu vienas iš Makedonijos draugų grupės kuriejų. Aš tikrai jau du dešimtmečius remiu jūsų šalį, bet taip pat, aišku, ir turiu kritikos. Kyla klausimų dėl daugelių problemų, taip pat ir dėl šalies pavadinimo. Ir jūsų šalis tikrai kartais susiduria su labai dideliais iššūkiais. Daug karų praeitie buvo etninio susiskaldimo, dabar atrodo yra viltis pajudėti į priekį. Tačiau iš rytų didelė gale taip pat kišasi į jūsų šalį ir jos reikalus. Aš džiaugiuosi dėl istorinio e, sustarimo su Graikija, dėl šalies pavadinimo. Aš ir mano frakcija e, palaikys jūs įveikiant paskutinės kliūtis, organizuojant e, referendumą rugsėjo 30 dieną. Aš tikiuosi, kad tai atvers jums duris e, narystė ES. Jūs jau daugiau kaip dešimtmetyje esate šalis kandidatė, taip pat tikiuosi, kad įstosite ir į NATO. Vakarų Balkanai yra regionas, kuris, manau, įžengs į taikų ir ramų laikotarpį. Taip pat noriu paminėti ir susitarimą tarp Kosovo bei Serbijos, išsprendžiantį jų nesutarimus. Ir galiausiai e, turiu pasakyti, kad aš kritiškai kalbu ir apgailestauju dėl breksito. Visai neseniai Londone vyko Berlyno konferencija ir buvo sutarta dėl Berlyno proceso. Ir jeigu jums pasirodys, kad mes galime padėti jums dėl darybų, prašau į mus kreiptis. Dėkuoju Charles Tenek, dabar Alde frakcijos vardu vardu pranešėjas Iva Vaigal. E, sveiki atvykę ministrą. Sveikinu Jūs dėl dėrybinių gebėjimų, taip pat sveikinu ir Jūsų kolegą iš Graikijos bei abiejų šalių ministrus pirmininkus. Jūs tikrai pasiekėte išskirtinio rezultato. Daugelį metų tai atrodė visiškai neįmanoma. Dabargi mes įžengėme į naują e, santykių Balkanų šalise etapą ir tikiuosi, kad tai bus išsaugota. Norėčiau paminėti vieną dalyką. Referendumas turi būti tas įvykis, kuris apjungtų visus Makedonijos piliečius, visos partijos turėtų įgyvendinti duotus pažadus, tarantis dėl prižinos susitarimo ir visų kitų pažadų. Partijos turi pirmiausia rūpintis šalies interesais. Jos neturėtų bandyti pasinaudoti situaciją. Taigi, kaip užtikrinti tą vienovę šiuo svarbiu Makedonijai klausimu? Kaip jūs bendradarbiavote su opozicija? Dėkoju Ivo. Mm Tomas Mazurič, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju užsienio reikalų ministrui, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį. Mes visuomet džiaugiamės tokiais vizitais. Mes tikrai e, palaikome Vakarų Balkanų šalių integraciją į Europos Sąjungą. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs dėl istorinio e, pasiekimo. Ir manau, kad referendumo rezultatai taip pat bus naudingi ir sėkmingi. Mano klausimas yra susijęs ne su referendumu. Mano klausimas yra susijęs su reformomis. Jūs kalbėjote apie reformų svarbą regione. Aš tam visiškai pritariu, tačiau atrodo, kad yra vienas rytis, kuriai reikia koordinavimo ir regioninio koordinavimo ir ko bendradarbiavimo. Aš kalbu apie kovą su korupcija. Ar Makedonijos vyriausybė gali dar labiau sustiprinti kovą su korupcija ir sustiprinti regioninio tarp bendradarbiavimo priemonės šioje kovoje. GUE NGL frakcijos vardu žodis parlamento vicepirmininkui ponui Papadimulis. Ačiū. Pirmininkė, ministrė Dimitrov, sveikinu Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti, taip pat ir mūsų pačių užsienio reikalų ministrą pasiekus labai svarbų istorinį e, susitarimą. Jis yra labai sveikintinas, juo džiaugiasi visi mūsų komiteto ir parlamento nariai. Po mėnesio susitarimas bus ratifikuotas, abi šalis ratifikuos susitarimą ir jūsų šalis bus vadinama Šiaurės Makedonijos Respublika. Tai išspręs, galutinai išspręs tą ilgą dilemą ir ginčą, kuris e, tęsiasi tiek daug metų. Taigi mes labai džiaugiamės susiklošiusią situaciją ir tuo, kad jūsų šalies vyriausybė ir toliau dės pastangas įgyvendant reformas ir kovojant su korupcija kad Vakarų Balkanų šalis galiausiai suklestėtų. Mano partija Siriza jūs palaiko jūsų darbe ir mes tikimės, kad tikrai referendumo rezultatai bus geri. Mano klausimas būtų toks, ar yra šalių, kurios dirba prieš sėkmingą referendumo rezultatą FDD frakcijos vardu ponas Kasal. Ačiū. Pirmininkė, Jūsų ekscelencija, sveikinu Jūs atvykus į parlamentą. Ši, šis parlamentas yra ir Jūsų, ir Jūsų piliečių parlamentas, mes prisimename jūsų įkvepiančią kalbą, mes sveikiname jūs ir e, bilčiulius e, Graikijoje dėl šio pasiekimo. Taip pat mes džiaugiamės, kad jūs e, ir toliau vykdote reformas. Aš turiu keletą klausimų. Pirmiausia, norėčiau klausti apie kampaniją ir referendumą. Ar jūs ketinate pradėti nacionalinius debatus, įtraukiant akademikų bendruomenę, piliečius, pilietinę visuomenę, kad būtų galima pateikti visą informaciją apie referendumo svarbą ir reikšmę? Taip pat labai svarbu įtraukti ir jaunąją kartą į šį procesą. Aš netrukus lankysiuosi jūsų šalyje lankysiuosi ir Skopje. Daug dėmesio skirsime jaunimo dalyvavimui e, politikos klausimuose. Ir kitas klausimas koks būtų realus laikas Makedonijai prisijungti prie e, NATO. Ir galiausiai jūs kalbėjote apie teigiamą konkurenciją ir jūs sakėte, kad jis stiprės diena iš dienos. Taip pat sakėte, kad jūsų šalis taps teigiamu pavyzdžiu visam regionui. Pirmininkas dėkoju, sutariau su ministru, kad užduosime dar du klausimus, o po to perėsime prie atsakymų. Taigi dar du kolegos, taigi įneškime graikiško skonio į, skonio į šią diskusiją, ponas Katijanis. Ačiū pirmininkė užsienio reikalų ministrė Dimitrova, sveikinu Jūs atvykus į posėdį. Jūs kalbėjote apie daugelį klausimų. Turiu Jums klausimą. New Yorko arba Naujosios Zelandijos gyventojas. Kaip būtų galima juos pavadinti? Vienas yra New Yorkietis, kitas yra uh, iš Naujosios Zelandijos. Birželio mėnesį buvo pasiektas sustarimas tarp Skopijas ir Graikijos. Dabar turime naują šalies pavadinimą Šiaurės Makedonija. Ar jūs esate Šiaurės Makedonietis ar Makedonietis? Nes jeigu Makedonietis, tai mums turėtumėte paaiškinti, etniškumo klausimus. Aš norėčiau čia kalbėti apie tam tikrą istorinį laikotarpį. Stalinas, pavyzdžiui, turėjo tam tikrų siekių, ekspansinių siekių regione Taigi kultūriniai ir kalbiniai aspektai taip pat turėtų būti įtraukti į šį naująjį susitarimą. Koks bus makedonų etniškumo statusas ir makedonų kalbos? Pirmininkas. Dabar žodis ponui Andrulakis. užsienio reikalų ministrė Dimitrov. Jūs šiandien pasakėte daug įdomių ir vertingų dalykų. Visą tai yra labai svarbu jūsų šaliai integruojantis į ES. Aš esu graikas ir norėčiau, kad būtų pasiektas uh, šalies pavadinimo problemos uh, išsprendimas. Tačiau sprendimas turi būti priimtinas abiems šalims, gerbent istoriją. Taigi mano klausimas e, būtų toks. Pirmiausia, dėl referendumo. Mes čia nekalbame apie sutarimo, pritarim, pritarimą sutarimui, sustarimui arba jo atmetimą. Mes kalbame apie pritarimą ES arba ne. Susitarimo dėl šio klausimo nėra nei šiame parlamente, nei Makedonijoje. Taigi kas e, nutiks šiam susitarimui pasiektam birželio mėnesį tarp dviejų šalių? Kokia yra parlamento pozicija? Ačiū Jums už pirmąjį klausimų raundą. Ar galite pasistengti ir atsakyti visus užduotus klausimus? klausimus per maždaug 10 minučių, kad galėtume suteikti vėliau žodį kitiems kolegoms užduoti klausimus. So for... Labai ačiū už jūsų malonius žodžius, už gerus klausimus ir sunkius klausimus. Tarpetiniai santykiai. Nemanau ir iš tikrųjų nepamenu tokio laikotarpio, kada būtų geresni tarpetiniai santykiai šalyje. Iš dalies krizė atneša naujų elementų santykiuose tarp Makedonijos žmonių ir kitų etninių bendruomenių. Nes buvo suprasta, kad esame tame pačiame laive, ypač e, miestuose, urbanizuotose centruose staiga buvo suprasta, kad mes visi ne, neapkenčiame korupcijos, visi norime teisingumo ir atskaitomybės, o tai sukuria iššūkių dabartiniai politiniam, dabartiniam politiniam landšaftui šalyje, kuris didelė prasme yra etninis. Ir tie etniniai atsakymai nėra jau pakankami kai kuriuose vietovėse šaliai progresuojant, einant į priekį. Ta viltis, kuri sklinda visuomenė, yra didelis veiksnys. Mes laukiame, kas vyks toliau, bus referendumas, mūsų laukia konstitucinis procesas, pradėjome stojimo e, darybą su NATO ir iš tikrųjų nekantrai laukiame stojimo darybų pradžios kitais metais su Europos Sąjunga. Taigi iš tikrųjų tai nėra problema. Ir mes turime labai griežtą e, politiką dėl bendros e, visuomenės visiems. Tai yra mūsų pagrindinis ramstis. Buvo klausimų susijusių su kišimus iš užsienio. Yra jėgų kurioms nepatinka, kai problemos išsprendžiamos, kai pasiekėme pažanga. Mums, ypač jeigu kalbėsime apie NATO, nes NATO, manau, yra labai svarbus klausimas šioje liktyje, tai yra nebaigtas klausimas, tai yra nebaigta istorinė misija, kurią pradėjome 1993 metais, kai mūsų parlamentas vienbalsiai pasakė, kad mes norėtume įstoti į NATO. Tai yra mūsų sprendimas, viešoji nuomonė visada pas, pasiskiršiusi tarp dviejų trešdalių ir e, e vieno trešdalio remiant šį strateginį tikslą. Ir mūsų regione mums nereikia geopolitinės konkurencijos tarp, per tarpininkus. Manau, kad e, kažkurio momentu ir tos jėgos suprast, kad problemų sprendimas ir užtikrinimas, kad Balkanai eitų į priekį, yra ir jiems gerai. Gal, bet būtų jos tuo dar nesuprato, bet supras. Ypač per ilgesnį laikotarpį. Mes esame budrus, mes darome viską, ką galime. Mes susilaukime paramos iš draugų ir sąjungų, kad uh, užtikrintume, kad žmonės būtų informuoti, nes jeigu žmonės nebus informuoti, demokratija žlugs. Uh, E, sprendimai, sprendimus žmonės gali teisingus priimti tik tada, kai yra informuoti. Tai nelengva pasiekti. E, laukia mūsų referendumas ir Europoje žinote, kokia yra referendumų patirtis. Taigi tikrai stengiamės informuoti žmonės ir kad jie laisvai galėtų priimti, priimti sprendimus. Tai yra susijęs su jų pačiu ateitimi. Kaip sukurti vienybę, politinę vienybę namuose. Tai pono Vaigelio klausimas, mielas Ivo, tai yra dalykas, kurio mokomės. Dėdamės didelės pastangos dirbti kartu, formuluojant klausimus, pasiekta keletas politinių kompromisų, skaitant ir dėl rinkimų komisijos e, sudėties, dėl partijų finansavimo naujų taisyklių. E, sustarimo galutinio dar nepasiekime. Didžiausia opozicinė partija paskelbė, kad jie viešai spręs dėl savo pozicijos dėl referendumo maždaug rugsėjo pradžioje, apie 10 rugsėjo. Jeigu būčiau bjaurus, tai galėčiau pasakyti, tai primintų mano jauniausio sunaus uh, e, uh, elgesį, jam bus penkeri metai rugsėjo mėnesį, kai jis e, supyksta ant manęs ir jis klausia ant manęs, kodėl tu pyksti, aš sakau, šiandien nesakysiu, pasakysiu tau rytoj. 2009 nu, metais, 10 metais girdėjome frazę per didelis, kad žlugtų. Šis procesas yra istorinis, jis susijęs ne su manimis, ne su Zaranozaevu, mūsų ministru pirmininku, vyriausybė ar politinėmis partijomis. Tai yra istorinė galimybė išspręsti, užbaigti sudėtingą klausimą ir atverti duris į ateitį. Turi vykti ir politinis naratyvas tinkantis e, opozicijai, kad jie nesunkintų situacijos, prisimtų ir savo politinę atsakomybę ir užsipultų vyriausybę tik tai dėl nesėkmingų veiksmų, dėl ekonominių ar kitų veiksmų, o ne šiuo klausimu šiame šio brandimo laikotarpiu tiek mūsų šaliai, tiek visam regionui turime suprasti, kad turime iššūkių ir jie taip pat turi suprasti ir prisimti šią istorinę atsakomybę. Tai negali būti susijęs su atsakomybė dėl išpolių prieš parlamentų ar dėl e, skandalų, dėl pasiklausimo e, problemų. Jeigu nori būti patikima politinė opozicija, turi apsispręsti dėl principų, remti įstatymų viršinybę ir atsakomybę. Čia ne politinės ideologijos klausimas. Antikorupcija regione būtina šitokia, būtini tokie veiksmai. Aš manau, kad Turime dvi didžiausias silpnybės Balkanuose. Vienas yra e, korupcija, antra problema yra klientelizmas, taip vadinamas. Reikia kovoti su abiem šiais reiškiniais. E, lengva su to kovoti, kai esi stojimo proceso traukinyje, nes stojimo procesas yra geriausia priemonė kovoti su šiomis blogybėmis. Mes įsteigėme regioninį prokuratūrų tinklą, kurių užduotis taip pat yra ir kova su e, korupcija. Buvo toks klausimas užduotas apie regioninius veiksmus dėl kampanijos, kuri iš tikrųjų prasideda rytoj. Ji iš tikrųjų bus plati, ne tik politinės partijos, bet ir pilietinės visuomenės organizacijos bus įtrauktos į šią kampaniją. Kiekvieną ketvirtadienį Aš Facebook'e gyvai atsakinėjau į klausimus, kuriuos pateikė piliečiai visą savaitę dėl sustarimo, įvairius, dėl įvairių sustarimo straipsnių, kol sutarėme dėl to, neįtraukėme to ar kito. Ir toliau e, šios veiksmus, šį darbą dirbsime. Aš esu makedonietis, manęs klausia, kad kai sustarimas įsigalios, mano šalis bus vadinama Šiaurės Makedonijos uh, E, Respubliką. Mes esame makedonai, kalbame makedoniečių kalbą ir pripažįstame, kad Graikijoje Makedonijos terminas e, turi kitokią reikšmę. Graikijoje yra taip pat makedoniečių. Na ir aš nenoriu pradėti čia kalbėti apie apibrieštis, e, kaip taip atsitiko, turint galvoje seną istoriją, regiono E, savybės, bet teisė į apsisprendimą, į tapatumą Europoje 20-ame amžiuje buvo įtvirtinta 1918 metais. Yra skirtumas tarp Makedonijos kaip šalies ir Graikijos regiono Makedonijos. Šis skirtumas yra skirtas visiems tikslams ir turime įveikti sudėtingą procesą keičiant mūsų konstituciją, nes mūsų kaimynai to nori. Ir turime suprasti, kad dvi Europos šalis kaimynės turi sugebėti priimti viena kitos nuomonės ir jausmus. Politikai tapatybės negali pakeisti. Savi, apsisprendimo E, procesas yra istorinio proceso dalis ir čia mes nieko negalime pakeisti. Todėl aš šį procesą ir vadinu augimo procesu. Patikėkite manimi, jeigu teisingai e, padarysime, jeigu investuosime daugiau į draugystę, į vienas kito pažinimą po penkerių metų, 23 metais, žiūrėsime atgal ir stebėsimės, kaip mums nepavyko to padaryti praeito amžiaus dešimtajame dešimtmetyje. Tiek daug laiko praradome, praradome ištisą kartą. Jau galime būti draugais nuo tada. Na, bet būsime draugai nuo dabar ir ateityje. Ir viskas, aišku, nurims. Taigi tiek e, pirmame raunde. Ačiū, antrasis raundas ir pirmiausia žodis kitam šešėlim pranešėjui, poniai Sakurafa. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti užsienio reikalų ministrą atvykus į mūsų komitetą. Ministrė, norėčiau paklausti jūsų. Jūs puikiai žinote, kad yra daug įvairiausių interesų besireiškiančių šiame regione. Yra daug e, politinių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti, apie kuriuos buvo kalbama ir šiame parlamente nekartą. Noriu paklausti jūsų, ar manote, kad šie įvairūs interesai, kurie liečia ir jūsų šalį, ir jūsų žmonės, bus apsaugoti ir atitiks ir kitų šalių interesus regione. Ačiū, ačiū toliau, pane Šuica. Ačiū, Davidai. Na, kalbėsiu kroatų kalba, kadangi tai yra taip pat slavų kalba. Na, negali pakeisti savo kaimynų, negali pakeisti savo šeimos. Tai ne, nėra at, a, kažkas, kas galima pakeisti. A, Jūs sakėte, kad regionas e, nėra sala Makedonija, yra sala, tiesiog atsidūrė tarp ES valstybių narių. Na ir visada turi būti kažkokia karta, kuri turi imtis istoriškai svarbių žingsnių ir jūsų karta būtent turi imtis šių darbų, jūs vadinate šį procesą augimu. Būtent taip ir yra, mes visi turime mokytis demokratijos. Na ir taika, kurią galime džiaugtis regione šiuo, šiuo metu, na, Kroatija irgi yra iš dalies šio regiono dalis. Mes nenorime kalb... vadinti šio regiono Balkanais, bet pietričių Europą. Tai yra didžiausias pasiekimas pastaraisiais dešimtmečiais ir turime ir toliau šį darbą dirbti. Taigi, ar jūsų nuomonė yra jums galimybė pasiekti konsensusą su opozicija. Nes vienybė jūsų šalyje leistų jums lengviau dirbti, palaikant e, ryšius ir su kaiminėmis, ir su ES. O pagal Kopenhagos kriterijus tai yra vienas iš reikalavimų. Ačiū, Dubravka. Dabar malonu, man tenka garbė suteikti žodį į Hevai Kailį, kuri yra NATO delegacijos e, e, narė. Sveiki. E, ačiū. Ar norėčiau kalbėti graikiškai? Ačiū pirmininkai už galimybę pasisakyti. Sveiki, ministrė. Aš labai džiaugiuosi, kad kaiminystėje norima pokyčių ir kad pasiektas sustarimas tarp Graikijos ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Aš sutinku su jumis, ministrė, jūs, dėl to, ką jūs sakėte, daugelį metų ginčijomės, kuris e, tikrai e, blogai įtaką darė mūsų santykiams e, daugelį metų. Bet egzistuoja taip pat ir ekonominiai santykiai tarp mūsų abiejų šalių ir mes bendrabiavame įvairiais ligmenimis, kaip žinote. E, A, taigi turiu klausimą dėl to, ar jūsų nuomonė sustarimas bus įgyvendintas. Ir neatsiras jokių iškraipimų susijusių su pavadinimais. nes e, viena vertus e, yra vyriausybės, bet e, sprendžiant šias problemas reikia patraukti ir žmonės, kad jie tam pritartų. Žinome, kad sustarimas nebus įgyvendintas, jeigu nebus konstitucijos pakeitimų padaryta. Yra problemų taip pat ir ir su produktais, ant kurių bus užrašytas Makedonijos pavadinimas. Ačiū, Eva Kailį. Na, o toliau Alde, ponas Kiučiuk. Uh, thank you, Mr. President, Mr. Foreign Minister, thank you. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia užsienio reikalų ministrė. Sveiki atvykę, noriu pasveikinti jūs dėl diplomatinių pasiekimų, be kita ko aš čia sėdžiu. Turime, aišku, išlikti objektyvus, kritiški, bet ir pasirengę padėti ir Turiu štai kokį klausimą. Kaip mes, Europa, galime prisidėti prie sėkmingos referendumo baigties? Aš tikrai linkiu Jums sėkmingo referendumo. Ačiū, ponė Kiučiuk. Ir dabar ponas Peterle, EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė, sveiki atvykę. Ačiū už tikrai stiprų proeuropietišką požiūrį pristatytą. Jūsų šalis turi europinę perspektyvą ir visi Europos pietričiai taip pat. Tai yra vienintelis kelias pirmin. Esu ir jungtinio tarp parlamentinio komiteto narys, vyksiu netrukus visai į Skopiją ir džiaugiuosi, kad daug sąlygų jau yra įvykdyta kad komitetas galėtų tęsti savo darbą. Ir linkiu Jums sėkmės per prasidėsiantį procesą. Labai tikiuosi, kad bus pasirinktas europinis kelias ir iš tiesų klausimų daugiau man nekyla dėl grėsmės jūsų tapatybei ir taip toliau. Ačiū. Pone pirmininkė, pone ministrė, dėkoju už pristatymą. Ir tikrai linkiu ko geriausios kloties e, jūsų šaliai. Tačiau referendumai toks jau dalykas. Jų baigties negali prognozuoti. Mes, Junktinė karalystė, tą patyrėme savo kailiu visai neseniai. Ir klausiu jūsų, kaip rengėtės, e, tarkime, nesėkmingai referendumo baigčiai rezultatui. Ar, ar yra koks nors scenarius numatytas rinkimų kontekste ir taip toliau? Ar gali būti boikoto raginimų iš kai kurių politinių partijų flangų? Toks nerimas iš tiesų man kyla ir Ačiū. Kągi matome, koks kyla nerimas, ar turint omenyje galima, nes karalystės pasitraukimą be sustarimo. Ponas Brokas, ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, po to, kai jau tikrai su daug kuo iš Skopijas per pastarosius 25 metus buvau susitikęs, mačiau daugelį užsienio reikalų ministrų jau ir su jais spėjau susipažinti, turiu jums e, pasakyti Labai vertinu tai, ką nuveikėte būtent jūs. Ir visos jėgos turi prisimti atsakomybę ir siekti pritarimo tokiam sprendimui, nes tai yra istorinis šansas, kurio nevalia praleisti. Ir trečias dalykas čia apeliuočiau ir į savo politinės šeimos partiją jūsų šalyje, ne visai suprantami man jos kai kurie vingiai, kuriais jį pasuka jūsų šalyje. Na, o albanų mažumą irgi reikėtų deramai pripažinti, kad stabilumas regione Europoje – būtų išsaugotas. Ačiū, Hans van Balen. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu ponui Brokui dėl to, kad visos partijos turėtų siekti sėkmės ar sėkmingos baigties referendumo. Dėkui. Jūsų pavardės nėra sąraše. Dar bus pasisakančių. Ir prašau visų laikytis ramiai. Kviečiu pagal sąrašą. Biutikoferis, Kovačev, Kelen. Ar yra dar kolegų, kurie nekalbėjo iš visko? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju užsienio reikalų ministrui, ponui Dimitrovui iš tiesų galiu tik prisijungti prie jau kalbėjusių kolegų, kolegų, kurie yra kilę iš to paties regiono. Tikrai remiu jūsų pastangas ir siekį ieškoti bendro sprendimo kartu su visomis mažumomis, ką jau pabrėžė ir ponas Brokas. Iš tiesų, tapatybės negali pakeisti, jau metų metus e, ir šimtmečius e, žmonės ten gyvena ir taip suvokia savo tapatybę. Aš pati juk esu su tuo susidūrusi. Taigi tikrai norime taikaus regiono, taikių sprendimų prieš Makedoniją įstojant Europos Sąjungą ir NATO. Ačiū, ponė Biutikoferi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone užsienio reikalų ministrė, priklausau Makedonijos draugų grupiai šiame parlamente, tačiau šiandien norėčiau visokiojopai pripažinti tą drąsą ir pasiryžimą, kuris buvo pademonstruotas abiejose pusėse ir Skopje ir Atenuose, ieškant bendro sprendimo. Ir turėčiau porą pastabų. Pirma, labai sutinku su jumis dėl to, gerbiamas užsienio reikalų ministrė, kad uh, opozicinės partijos taip pat turėtų iš teigiamos pusės kalbėti apie šį apsisprendimą. Ir antra, esu tvirtai įsitikinęs, kad galima pasiekti sėkmingą rezultatą, jeigu aiškiai kalbėsime, ryštingai kalbėsime, jeigu sakysime, jog norime, kad Makedonija kurie ateityje vadinsis Šiaurės Makedonijos Respublika, taptų Europos Sąjungos nare ir jeigu visokiojopai padėsime jums mm, darybose. Ačiū, ponas Kovačiak, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir užsienio reikalų ministrui, ponui Dimitrovui. Ačiū Jums už pademonstruotą drąsą ir ryštą, už tai, kad vedėte Makedoniją europiniu keliu, turint omenyje jau metų metus besitęsiantį konfliktą ir problemas. Dabar buvo sudarytas susitarimas ir mes esame pasirengę paremti savo kaimynę kelyje Europos Sąjungos link, kalbėjote apie apsisprendimo laisvę ir tapatybės klausimus, sakėte, kad tai yra istoriniai procesai, dalykai, minėjote ir Karnegi komisiją. Ponas Kefalojanis atkreipė dėmesį į kai kuriuos aspektus, bet visgi visi turime teisę laisvai spręsti dėl savo tapatybės. Ir jeigu kas nors jaučiasi esas Makedonas, tuomet jis juo ir yra ir niekas neturi teisės tos e, asmens savivokos neikti. Ir Nesvarbu, ar čia kalbėsime apie kokius nors animirusius diktatorius ar dar ką nors, niekas neturi teisės e, tapatybės kito neikti, taigi dar kartą sėkmės jūsų šaliai, sėkmės asmeniškai ir jums. Ačiū. Ponas Kelam, dėkoju, pane pirmininkė, ponė ministrė. Manau, visi sutarėme dėl to, kokia svarbi yra bendra mūsų ateitis. Norime, kad Makedonija taptų visą teisę nare ES ir jau tikrai gera pradžia. Matyti, su tuo ir sveikinu, daug ką dar reikės padaryti, bet e, tikrai daug ką bus ir galima būtent padaryti oficialių darybų keliu. kyla vis didesnis susirūpinimas dėl augančios Rusijos įtakos Vakarų Balkanų regione, ypač kalbant apie pasipriešinimą planams stoti į NATO, Europos Sąjungą. Pažvelkime vieni Montenegro, į Jotkalnijos atvejį. Taip pat yra žinoma, jog yra finansuojamos uh, įvairios informacinės kampanijos e, siekiant tam tikrų tikslų. Taigi, ar jūs e, esate taip pat dėl to susirūpinę? Toliau turint galvoje, kad rinkimų komisijos e, sudėtis neseniai buvo patvirtinta, jos pirmininkas, ar gali kilti kokiu nors keblumu susijusiu su nes, netrukus vyksiančiu referendumu tam kontekste. Ačiū. Dabar, Nikola, skirsime jums apie 10 minučių atsakyti kiek įmanoma daugiau klausimų. I'll, um... Ačiū, Davidai. Pasistengsiu. Daug kas kalbėjo e, labai teigiamai Ačiū Jums už tai. Kai kas minėjo poziciją ir galima susirūpinimą Jums kylanti, dėl to visiškai su to sutinku. Iš tikrųjų, iš tos politinės e, stovyklos girdime skirtingų balsų. Kai kas pabrėžia opozicijos uh, atsakomybės aspektus, turint omeny mūsų ateitį, referendumą. Kai kas pasisako už susitarimą, galbūt nekalba taip garsiai, bet galima išskaityti iš daug ko. Ta nušviečia atitinkamai ir žiniasklaida. Taigi yra priežasčių būti optimistams, bet kuomet opozicijos lyderis kalba apie šį sustarimą, jis sako, kad tai yra nacionalinė kapitulacija. Ir jis e, visuomet kalba apie vadinamąjį susitarimą. Tik tai. Taigi, man sunku čia kalbėti, esu nepartinis e, ministras, nepriklausau jokiai politiniai partijai bet e, vadinčiau save ministro ekspertu. Aš e, atėjau tam tikrais pažadais, stengiuosi juos įgyvendinti ir man tiesiog nesuvokiama, kai negalvojama šiuo momentu apie savo šalį. Ir tą sakiau ir savo premjerui. Zoranui, kad tai yra pernelyg svarbu. Jeigu mes dabar pasuksime tuo keliu, labai daug kas pasikeis e, ir daug ką nulems ateityje. Tokiais istoriniais momentais turime susivienyti. Aš apie tai kalbu ir viešai, ir dialogo kontekste kalbėjau jau ir anksčiau daug apie tai. Dėl paties klausimo susijusio su referendumu, kuris čia kyla. Tai e, viena vertus norime tiesti tiltus savo kaiminių link. Antras dalykas, kurio siekiame, norime pagaliau atidaryti tas duris, e, už kurių yra kelias į Europos Sąjungą ir NATO. Ir manome, kad ir mūsų bičiuliai iš Graikijos e, turėtų tam pritarti, nes ir jiems nuo to bus tik geriau. Jeigu man būtų buvę leista pačiam susitarimą sudaryti, parašyti, aš būčiau jį dar geresnį suformulavęs, žvelgiant iš mano požiūrio taško. Jeigu tą būtų darę mūsų bičiuliai iš Graikijos, jie būtų pa sudarę patį geriausią sutarimą jų akimis žvelgiant. Bet mes jį sudarėme kartu Taigi tai yra bendras rezultatas, kompromisas. Tokia ir būna paprastai jų esmė. Ir jeigu kalbėsime vien tik apie tai, kaip šiandien tai vertina Atenai ar Skopje, ar žmonės juose gyvenantis, tose miestuose gyvenantis, gal nebūtumėm niekur pasirašę, tačiau mes galvojame apie naudą galimą ateityje Ir tikrai, kuomet žvelgsime atgal, sakysime, kodėl mes to nepadarėme prieš 20 ar daugiau metų. Galima ir toliau klimti į tą konfliktą, arba galima jį išspręsti taip, kad e, būtų geriau visiems. Buvo klausimų ir susijusių su istorija. Manau, kad galime prisiminti Winstono Čerčilio e, žodžius, e, kai yra tiesiog pernelyg daug istorinių įvykių, poslinkių ir juos jau darosi sunku suvirškinti. Tikrai čia daug kas vyksta. Daug yra įvykę mūsų regione. Tačiau mes galime susivienyti ir didžiuotis tuo, kas yra pasiekta. Mes su Bulgarija bendradarbiaujame. Galime padvigubinti tas pastangas ir investicijas. Tačiau kaip tai padaryti, jeigu kas nors ateina ir sako, kad jūsų e, tauta yra tik dirbtinis konstruktas, dirbtinis darinys. Tuomet galime tai pasakyti apie visas tautas, nes e, jos atsirado kaip tokios 18-19 amžyje, taip įvardytos. Na, už viso tos lypi tam tikras naratyvas. Ir dabar visako esmė yra tą istorinį naratyvą formuoti taip, kad jis būtų įtraukus, kad nebūtų nukreiptas prieš mūsų kaimynus. Taigi, tie procesai užtrunka, negalima tikėtis rezultato per naktį, bet mes tikrai žengėme milžinišką žingsnį geresnės ateities link ir dabar turime galvoti apie šiandieną ir ateitį o visą kitą palikti istorikams. Aš nesu istorikas, pavyzdžiui, teisininkas, tarptautinės teisės ekspertas. Dėl to, ar sustarimas bus sėkmingas, ar bus pakeista konstitucija, referendumas nėra teisinė sąlyga tam reikalavimas. Yra numatomas, numatoma galimybė referendumo konstitucijoje. Ir dėl ko mes jį rengėme, tai pirmiausia dėl to, kad politinė diskusija pastarojo dešimtmečio tiesiog tai nulėmė, tai tapo neišvengiama. To nori politinės partijos. Ir tam, kad įgyvendintume susitarimą, reikia dviejų trečdalių daugumos parlamente dėl paties konstitucinio proceso. Ir jeigu turėsime piliečių paramą tam, jeigu jie išreikš savo valią dėl to, tuomet parlamentui bus sunkiau atmesti susitarimą. Kaip užsienio reikalų ministras, manau, gal nesigilinsiu geriau apie tai, kas susijęs su Rusija, viešai nepasisakinėsiu apie tai, tik paminėsiu, jog darome viską, kad būtų aišku, jog tai yra mūsų reikalai, mes nenorime, kad niekas į tai kištusi. Nors, manau, anksčiau ir vėliau suprasime, kad stabilus regionas yra svarbus ir mums, ir mūsų draugams iš Europos, ir iš Rusijos taip pat. Taigi, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, man reikės nėra kito kelio, kaip spręsti tą kylančią įtampą tarp ES ir Rusijos federacijos. Kaip mes galime padėti jums siekti sėkmingo rezultato? To irgi buvo klausima. Tiesiog kalbėkite apie prisijungimo procesą kaip realų, patikimą ir reikia transliuoti tą žinutę visoms politinėms partijoms, kad būtų aišku, jog tai yra kai kas labai svarbaus. Na, kai daug apie tai kalbi, tuomet kada nors ta žinutė ir bus išgirsta. Man atrodo, kad reikia tiesiog siekti gyvendinti 2003 metų salonikų pažadus. Mes išmokome savo pamokas. Stojimo procesas tikrai yra žymiai kompleksiškesnis ir ilgesnis e, negu toms šalims, kurios įstojo 2004-aisiais, 2007-aisiais, Rumunija ir Bulgarija. Kroatija jau irgi įstojo ir iššūkių mums kyla tikrai žymiai daugiau. Bet mes šio proceso laukiame nuo 2005 metų esame šalis kandidatė. Iš tiesų, jau ir teigiamų ataskaitų, kiek buvo komisijos e, paskelbta nuo 2009 metų. O vis dar esame tam laukiamajame. Ir tarsi prarandame savo moralinį kompasą. Kaip šalis gali judėti į priekį, jeigu jinai yra šitokioje klavėtėje paliekama? Mes pasistengėme dėl to, kad taip nebebūtų, suradome bendrą kalbą taip pat ir su opozicija, radome būdą, kaip su jie kalbėti, bet reikia ir turėti mums tą perspektyvą. Ir manau, investicijos į demok demokratinį Vakarų Balkanų regioną. Yra reikalingos ir kainuos tikrai mažiau negu šių procesų svarbos neįgymas ir deramo dėmesio nekreipimas. Taigi, gal kalbėjau kiek ilgiau, gal vieną kitą klausimą netyčia praleidau, nepasižymėjau ir labai tikiuosi, kad kitą kartą atvykęs turėsiu ir šitą daugiau papasakoti jums. Ačiū. Ministrė Dimitrov. Ministrė Dimitrov. Manau, kad visų komiteto narių vardu norėčiau padėkoti Jums už pastarųjų įvykių pristatymą šalyje. Asmeniškai ne tik kaip šio komiteto pirmininkas, bet kaip ir aktyvus EPP frakcijos narys ir frakcijos vicepirmininkas, norėčiau palinkėti Jums sėkmės artėjant referendumui. Ačiū, kad atvykote. Iki pasimatymo vėliau. So, dear colleagues, we're running slightly late. Kolegos, šiek tiek vėluojame, 12 minučių, tačiau buvo verta užtęsti diskusiją su ministru Dimitrov. Dabar tęsime diskusijas dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir svarstysime pranešimą dėl komisijos pažangos ataskaitos. Iš karto suteiksiu žodį pranešėjui Ivo Vaigal ir prieš perdodamas žodį ponui Vaigal. Norėčiau paprašyti visų kitų paveiksluotis už salės. Taip pat norėčiau kreiptis e, į tuos narius, kurie nepriklauso mūsų e, komitetui. Uh, siūlyčiau Jums pratesti diskusijas už durų. kolega su raudonu kaklaraiščiu, taip pat paprašyčiau jūsų baigti diskusijas. Taigi, Ivo Vaigal, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Leiskite man pirmiausia padėkoti Jums, pirmininkė, už ministro pakvietimą. Puikiai e, buvo pristatytas e, šis klausimas susijęs su ataskaita. Tikrai sunku dabar kažką dar pridurti prie tų argumentų, kurie jau buvo išsakyti. Aš suprantu, kad e, tikrai mes gan vieningai vertiname e, šį klausimą komitete. Labai svarbu išsaugoti šią perspektyvą šaliai, integruotis į Europos Sąjungą. Ir tai yra svarbu galvojant ir apie Europos saugumą bei klėstėjimą. Taigi aš kaip pranešėjas norėčiau kalbėti trumpai ir dėl, labiau dėl procedūrinių aspektų kalbėčiau, kadangi turinio prasme nieko daugiau negalėčiau papildyti prie to, kas buvo išdėsta per pastarąją valandą su pusę. Noriu pasakyti, kad Makedonija iš ties jau daug metų laukia. Dabar e, svarstome rezoliucijos projektą. Šalis kandidatė dabar yra ypatingoje padėtyje. Šios aplinkybės yra itin svarbios, žvelgiant e, iš istorinės pusės. Taip, referendumas, kuris numatytas rugsėjo 30 dieną, yra labai svarbus. Aš su džiaugsmu klausiausi EPP kolegų pasisakymų. Jie išdėstė uh, kitokią poziciją nei kad Makedonijos opozicinė partija. Taigi aš tikiuosi, kad Makedonijos opozicija įsiklausys į savo giminingos partijos žodžius. Taip pat norėčiau e, pagirti dėrybininkus iš abiejų pusių dėrybininkus iš Graikijos bei Makedonijos. Jiems pavyko įveikti istorinius nesusipratimus ir pasiūlyti abiems šalims realią ateitį, taip pat realią ateitį ir kitoms regiono šalims. Taip pat norėčiau paminėti ir Bulgarijos bei Makedonijos diplomatinės pastangas. Dėrybininkai sukūrė naują paradigmą ateities santykiams, vakarų Balkų, Balkanų šalių santykiams. Ir jie stipriai prisidėjo prie naujos dvišalių santykių e, filosofijos. Makedonija po sėkmingos referendumo baigties, tikiuosi, turės grįžti prie pagrindinės savo užduoties, turės tęsti e, plataus užmojo reformas ekonomikos srityje, teismų e, sferoje bei žiniasklaidos sektoriuje. Taip pat šalis turės tęsti kovą su korupcija bei organizuotų nusikalstamumu, turės užtikrinti didesnę apsaugą mažumoms, turės spręsti kitus klausimus. Labai svarbu pabrėžti specialiojo prokuroro bei ombudsmeno vaidmenis. Europos parlamentas, jau anksčiau tai buvo sakyta, nuolat rėmė e, galimybę Makedonijai įsitraukti į euroatlantinės e, struktūras. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau tęsime glaudų bendradarbiavimą su visais kolegomis, kurie norėtų patobulinti e, pranešimo projektą. Tikrai turėsime galimybių dirbti su kitų politinių frakcijų šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dėkoju Ivo Vaigal už trumpą pranešimo pristatymą. E, turime šiek tiek laiko e, šiam dokumentui apsvarstyti. Norėčiau pirmiausia e, žodį suteikti, kasgi norėjo kalbėti. Kągi, Makedonijos klausimą tikrai šiandien svarstome jau ne vieną valandą. Ponas Peterle, jis yra Europos parlamento ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tarp parlamentinės delegacijos pirmininkas. Kągi, aš jau kalbėjau ankstesnių diskusijų metu, nelabai turiu ką pasakyti. Situacija pasikeitė, pasikeitė į gerą. Tačiau šis procesas kol kas nėra baigtas. Be abejonės, aplinkybės yra palyginus ramios. Aš kalbu apie aplinkybės, kuriamis vyks referendumas. Džiaugiuosi, kad galime dirbti tokioje atmosferoje. Matau, kad randasi vis daugiau vienovės tarp politinių partijų ir aš tikiuosi, kad šalis kandidatė nebeturės labai ilgai laukti. Aš tikiuosi, kad jungtinis parlamentinio komiteto posėdis Skopje vyks malonėmis aplinkybėmis. Dėkoju, sako pirmininkas ir kreipiasi į auditoriją, kas norėtų kalbėti. Ponas Kelam. Ačiū. Aš esu šešėlinis pranešėjas. Norėčiau padėkoti kolegai Baigal už gerą pranešimo tekstą. Iš tiesų mūsų darbą palengvino partneriai, naujoji Makedonijos vyriausybė. Mes savo pranešime galime daryti išvadą, kad visiškai palaikome Europos komisijos išvadas dėl stojimo dėrybų pradžios kitais metais. Žinoma, dar daug ką reikia padaryti. Komisijos ataskaitoje yra konstatuojamas tam tikras pažangos lygis, tačiau daug ką reikia nuveikti kovojant su korupcija. Aš manau, kad mes galime prisidėti prie situacijos, kad šalis e, nedarytų ant žangos. Kasgi šiandien neramina? Mes kalbame apie referendumą ir yra kai kurių partijų, kurios priešinasi referendumui, kurios priešinasi pasiektam susitarimui. Manau, kad mes galėtume palaikyti Elmarą Broką. Gimininga partija turėtų prisimti tokią poziciją, kuri atlieptų visos šalies interesus. Be jokios abejonės bus tikriausiai pakeitimų, tačiau Aš tikiuosi, kad e, mūsų darbas šiais metais bus kur kas e, lengvesnis ir atneš daugiau rezultatų nei kad anksčiau dėkoju. Keliam dabar Tonino Picula. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat esu e, šešėlinis pranešėjas. Norėčiau pasveikinti savo vardu ir frakcijos vardu poną Vaigal, parengus puikų pranešimą. Jame yra akcentuoti esminiai praėjusiu metu įvykiai. Pagerėjo politinė nuotaika šalyje, taip pat e, pagerėjo ir politinės bendruomenės e, pozicija šalies atžvilgiu. Ši šalis e, per ilgai laukė dėrybų dėl narystės ES pradžios. Makedonija yra pats puikiausias pažangos pavyzdys ir aš kalbu ne tik apie tą šalis, kurios siekia narystės Europos Sąjungoje. Makedonija yra retas sėkmingos užsienio darbo atverkės klausimų įgyvendinimo pavyzdys. Mes džiaugiamės tuo, kad vyriausybė normalizavo santykius su kaimininėmis šalimis, tačiau Reikia paminėti, kad vyksta svarbios vidinės reformos. Naujas politinis klimatas prisidėjo prie geresnių tarp etninių santykių, taip pat prie geresnio dialogo su pilietinė visuomenė. Be jokios abejonės dar daug ką reikia nuveikti, kalbant apie teismų sistemos reformą, apie slaptųjų tarnybų reformą, taip pat žiniasklaidos reformą neoficialioji ekonomika kelia problemų. Yra dar kur tobulėti, tačiau tai nėra taip svarbu kaip artėjantis referendumas ir kampanija. Su Graikija sudarytas sustarimas yra labai svarbus ne tik šalies, bet ir viso regiono ateičiai, nesvarbu, kokia bus referendumo baigtis Ši vyriausybė pademonstravo, kad ji geba spręsti pačias sudėtingiausias problemas. Mes norėtume išreikšti paramą Makedonijai ir tikimės, kad galėsime pasveikinti dėrybų pradžią kitame parlamento pranešime. Dėkoju ponui Pitsula, ECR ir Alde, taip pat ir Žalieji. Ne, žaliai prašo žodžio, ponas Samezarič. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Prėda už pasisakymą. Taip, aš esu aktyvus, aš buvau paskirtas šešėliniu pranešėju ir tuo metu aš net negalėjau įsivaizduoti, kad bus taip, kad paskutinis pranešimo sakinys bus kažkokia nedidelė viltis pradėti dėrybas dėl stojimo. Dėkoju pranešėjui už parengtą pranešimo projektą. Tikrai puikiai parengtas dokumentas. Mes teiksime pakeitimus dėl techninių aspektų ir dėl standartinių klausimų liečiančių visas vakarų Balkanų šalis, kaip pavyzdžiui kovos su korupcija priemonės bei kiti klausimai. Tačiau aš norėčiau pabrėžti štai ką. Kalbant apie artėjantį referendumą, tai parodys ir žiniasklaidos galę, žiniasklaidos e, situaciją. Nes Mes turėtume tikrai glaudžiai stebėti, kas vyks kampanijos metu. Tai yra svarbu šaliai, tai yra svarbu, kalbant apie referendumo rezultatą. Aš manau, kad EPP parlamentas turėtų siūsti delegaciją stebėti referendumą. Mes turėtume siūsti pilną E, stebėtojų iš Europos parlamento delegaciją. Ačiū. Klausiau sekretoriato narių, ar buvo priimtas sprendimas dėl EP delegacijos referendumo stebėjimui. Mes pasitikslinsime dėl šio klausimo. Toliau ponė Sakura. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Vaigl už gerą tekstą. Tačiau norėčiau išsakyti ir keletą pastebėjimų. Kokiais metodais buvo vadovaujamasi sudarant susitarimą. Situacija buvo gan sudėtinga, tačiau buvo pasistengta rasti tinkamas sąlygas problemoms išspręsti. Ankstesnė vyriausybė neleido šaliai sklandžiai pradėti dėrybų dėl stojimo. Norėčiau tik priminti, kad e, ankstesnė vyriausybė ir politinė krizė tik pablogino padėtį ir apsunkino integraciją į Europos Sąjungą. Mano nuomonė, tai yra svarbus klausimai. Aš jau ketverius metus dirbu Europos parlamente. Jūsų parengtame tekste jūs nevartojate žodžio Makedonija, bent jau anksčiau to nebūdavo. Taigi norėčiau šiek tiek daugiau apie tai išgirsti. Taigi neatsižvelgta į tam tikrus konkrečius pokyčius, kuriuos būtina įgyvendinti, kad būtų galima pradėti integracijos procesą. Galiausiai nesutinku su tais, kurie sako, kad spartus prisijungimas prisidės prie šalies demokratizavimo ir greitesnio reformų įgyvendinimo. Mes negalime primesti tokių reformų šaliai. Visų pirma, turi būti padaryta pažanga, tik po to mes galime išreikšti savo paramą. Ačiū. Dėkoju, poniai Sakorava. Dar du kolegos nori kalbėti. Pirmiausia, ponas Papadakis. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu graikų kalbą. Neseniai pasiektas susitarimas tarp Graikijos vyriausybės ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Mano nuomonė nėra toks jau naudingas regiono šalims. Kitas klausimas yra prisijungimas prie NATO bei ES. narystė šiuose institucijose yra laikoma didelę pažangą, kalbant apie Vakarų Balkanų šalis. Žinoma, reikia užtikrinti regiono saugumą, bet negalime pamiršti ir regione gyvenančių mažumų klausimų. Europos Sąjunga turi vaidinti tam tikrą vaidmenį. O kalbant apie šalies pavadinimą, mes nežinome, kaip visą tai išsirutulios ateityje. Taip pat ir sienų regione klausimas tarp Serbijos ir Kosovo Mes nemanome, kad tai užtikrins e, taiką ir klėstėjimą regione. Be to, tai liečia ne tik dvi, šias dvi šalis, bet ir visą regioną. Taigi ateityje gali kilti kliūčių, kalbant apie integraciją į NATO ir ES. Ačiū. Dėkoju. Galiausiai Kristijan Prieda Kukan vardu. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu Eduard Kukan vardu, kadangi šiandien jis negali dalyvauti posėdėje. Bet jis atsiuntė man žinutę ir jis teigia, kad Makedonija tikrai padarė didelę pažangą kelyje į Euroatlantinės institucijas. Kukanas džiaugiasi šalies reformomis, taip pat ir komisijos bei tarybos išvadomis dėl dėrybų pradžios 19 metų birželio mėnesį. Kolega pabrėžia, kad Europos parlamentas turėtų skatinti šalį plėtoti reformas ir dėti daugiau pastangų dėl dėrybų pradžios. Jis taip pat vertina vyriausybės pastangas dėl dvišalių kaiminių santykių, gerinimo sustarimai su Bulgarija ir Graikija yra esminės svarbos. Makedonai e, pono Kukan viltimi e, palaikys referendumą ir tai bus labai svarbu, e, kalbant apie šalies ateitį. Politinis klimatas šalyje pasikeitė, reformų procesą svarbu tęsti siekiant integracijos. Šalis turi užtikrinti kontrolės funkcijas, turi stiprinti teisinės valstybės principą ir jo įgyvendinimą ir būtina dirbti atviroje ir įtraukioje aplinkoje. Ypač svarbus klausimai yra teisės viršenybės ir pagrindinių teisių klausimai labai svarbu gyventi netidėliotinių reformų darbo atvarkė, taip pat ir Ohrido pagrindų e, susitarimo prioritetus. Ponas Kukan taip pat sako, kad parlamentas turėtų įtvirtinti savo vaidmenį teisėkuros e, procese. Jis taip pat pabrėžė, kad Europos parlamentas visada buvo pasirengęs paremti ir teikti paramą Makedonijos parlamentui Sobranėje Taip pat jis sako, kad reikia tęsti žanmonė dialogą ir toliau dirbti su jungtiniu tarp parlamentiniu komitetu. Galiausiai panas Kukan teigia, kad pranešimas yra geras, jis rodo, kad parlamentas remia reformų procesą ir šalies integracijos į ES tikslą. Ačiū. Dėkuoju, Kristian. Ar būtų kitų kolegų norinčių pasisakyti? Ne, kolegų nėra ponas Heklaider, Vakarų Balkanų klausimų atstovas, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbėjai nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui Vaigal už rezoliucijos projektą ir visą darbą atliktą per šiuos metus. Jūsų darbas kartu su parlamento nariais Fleckenstein ir Kukan E, vykdant šį darbą ir vykdant žamonė dialogą rodo pavyzdį, kaip parlamentas gali prisidėti prie demokratinių procesų stiprinimo šalyje. Šis projektas atspindi e, komisijos 18 metų ataskaitos svarbiausius aspektus, kaip teisingai sakote, šalis galiausiai išbrido iš politinės krizės ir e, tvirtai eina Europos keliu. Vyriausybė, užsienio reikalų ministras paaiškino, kad šalis e, pasiekė pažangos gerinant kaiminius santykius, santykius, ypač pasirasus sustarimą su Bulgarija ir sustarimą su Graikija. Šis istorinis sustarimas ir, yra pavyzdys visam regionui ir visai Europai. Komisija ir toliau stebės tolesnius, e, vykdys tolesnius žingsnius pagal turimas priemonės. Ateinantis referendumas yra uh, galimybė piliečiams apsispręsti dėl jos šalies ateities, kryptis yra aiški, tai yra ES narystė, kad tai būtų pasiekta, kaip daugelis narių čia pabrėžė. Visos politinės e, jėgos šalyje turi prisimti savo atsakomybę, e, reaguoti piliečių siekius ir e, lūkesčius ir remti Atlantinę integraciją. Mūsų 18 metų ataskaitoje mes vertiname, kad sustarimas iš dalies didelė dalimi įgyvendintas, pasiekta pažanga vykdant prioritetinės reformas. Todėl mes rekomendavome pradėti stojimo darybas užlėje ir birželio mėnesį taryba ir vadovų taryba patvirtino pasiektą pažangą ir e, numatė kelią darybų pradžiai 19 metų birželio mėnesį. Dabartinės reformos turi būti gilinamos per ateinančius kelias mėnesius sieksime tolesnės pažangos, ypač teisės saugos, žvalgybos tarnybų ir viešos administracijos reformų srityje. Ir pagaliau noriu pabrėžti, kad komisija yra pasiryžusi e, lydėti šalies e, pastango, pastangas reformose. E, kai dėl darybų, tai komisijos narys Han oficialiai pradėjo patikros procesą Liepos mėnesį Skopje, ypač dėl teisės saugos skyrių. Jis netrukus lankysis Skopje, Skopje dar kartą. E, Generalinis direktorius Daniels yra šiuo metu toje šalyje. Tai rodo, kad komisija yra pasiryžusi tęsti šį darbą e, su šalimi, jai einant europiniu keliu. Ačiū. Vielen Dank. Hmm, labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį dar kartą pranešėjai pateikti išvadas iš šios diskusijos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau papildyti tai, ką pasakiau anksčiau, kad iš tikrųjų per pastarosius metus, kuomet šalyje vyko politinė krizė, visgi turėjome puikų bendradarbiavimą ir supratimą jeigu kalbėsime apie parlamentą ir komisiją. Turiu pabrėžti, kad asmeniškas e, dalyvavimas ir kūrybiškumas sprendžiant sudėtingas problemas, dėl ko buvo pasiektas sustarimas, būtent e, kūrybiškos, kūrybiško komisijos nario Hano indėlio dėka. Tai turime pripažinti. Ir aš nu, dirbsiu toliau su visais, kurie dalyvavo diskusijoje. Aš pasižymėjau jums rūpimus aspektus ir lauksime tolesnio darbo gerinant šį pranešimą hmm, per tolesnės diskusijas su šešėliniais pranešėjais. Labai ačiū. Puiku. Ačiū Iva Vaigal. Dėkuoju kolegoms už pasisakymus. Dabar galima baigti pirmąją šį pranešimo projekto svarstymą. Terminas pakeitimams yra rugsėjo 6 diena, 11 valanda. Ir po to įvyks antras svarstymas rugsėjo 27 dieną mūsų komitete. Toliau Šeštas klausimas - pranešimas dėl 2018 m. komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Ir nedelsant noriu suteikti žodį mūsų pranešėjai, vieninteliam ir geriausiam Kristijan Preda. Ačiū pirmininkė. Pristatysiu ketvirtąjį savo pranešimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Ir be to, šiandien va, po pietų išvyksiu į Sarajevą su keliais kolegos, komis e, su EPP misija kuriai vadovaus mūsų e, frakcijos vicepirmininkas Kovačev. Ir dabar noriu pristatyti pašnekovams pirmąjį e, pranešimo versiją Bosnijos ir Hercegovinos atstovams, taip pat e, politikams ir pilietinės visuomenės atstovams. Taigi vienai dienai po mūsų diskusijos čia praėjus mes galėsime pasakyti tiesiai šalies atstovams e, išdėstyti šio pranešimo esmę. E, pranešimas yra proga e, pasiūsti keletą žinių. Tai yra tai, kad mes siekiame, kad Bosnija ir Hercegovina eitų Europos keliu ir atsakymų į Europos komisijos klausimyną buvo svarbus žingsnis ir tą reikia pasveikinti. Tuo pat metu reikia pabrėžti, kad varsiai, valdžiai užtruko 15 mėnesių tai padaryti. Ir jie turėjo būti patikti e, iki rugsėjo pabaigos. Dabar e, taip pat reikia papražėsti ir reformų sulėtėjimą dėl įvairių e, E, nesutarimų tarp partijų, partijų ir dėl rinkimų e, kampanijos prasidėjusios Bosnijoje ir Hercegovinoje. Antras signalas būtų tai, kad kadangi nesutarta dėl rinkimų įstatymo pakeitimo, visgi e, rinkimai turi vykti geromis sąlygomis ir rezultatai turi būti patenkinami. Ir mažiausiai yra tai, ko tikimės iš kandidatės šalies, kad įvyktų rinkimai ir kad būtų na, pozityvus rezultatai. Tai yra svarbiausia toms šalims, kurios nori stoti į Europos Sąjungą. Trečias signalas. Rinkimai turi įvykti greitai ir kad visos politinės jėgos turi e, siekti Europos integracijos tikslų ir vykdyti reformas. Ir pirmiausia, socialinio-ekonominio reformas, bet ne vien tik tai, nes šaliai reikia daugiau, reikia daugiau pokyčių. Projekte taip pat yra e, nurodyta daug dalykų, kurios reikia įvykdyti - kovoti su korupcija, stiprinti teisės, teisinės valstybės principų e, viršenybę, viešosios administracijos reformas. Šiais metais aš noriu pabrėžti ypač e, žmogaus teisų apsaugos situaciją ir pabrėžti būtinybę e, e, dėkti nediskriminavimo aplinką ir kovoti su piliečių diskriminacija, ką konstatavė Strasbūro žmogaus teisų teismas. Taip pat kovoti su kitomis diskriminacijos formomis. Taip pat e, priešti reikia žiniasklaidos laisvę. Deja, e, praėjus e, savaitgalį įvyko išpaliai prieš žurnalistą Kovačevičių, pabrėžia, kad čia yra problemų. Pagal statistiką 61 žurnalistas patyrė išpalių praėjusiais metais ir per aštuonius šių metų mėnesius nemažai taip pat. Tai yra dalykai, kurie kelia nerimą. Reikia tai nutraukti, reikia, kad vyriausybė ir politikai siektų įtvirtinti aplinką, kurie leistų žurnalistams dirbti savo darbą. Tai yra trys svarbiausi signalai, kuriuos norėjau pateikti savo pranešime ir, žinome, norėsiu paklausyti mūsų kolegų, kurie dirba su šia Balkanų šalimi. Esu įstikinęs, kad Mūsų bendradarbiavimas bus e, labai geras, kaip ir ankstesniais metais, rengiant šį pranešimą. Ačiū. Merci. Ačiū Kristijanai už pranešimą pristatymą. Turbūt geriausia dabar suteikti žodį mūsų delegacijos pirmininkui, Tonino Piculai. Ačiū pirmininkė, aš noriu pasveikinti poną Prėdą dėl jo aktyvumo ir e, puikaus pranešimo, kuris rezimuoja Bosnijos ir Hercegovinos įvykius per pastaruosius metus. Kaip e, delegacijos Bosnijai ir Hercegovinai pirmininkas noriu pasveikinti tą faktą, kad e, neišspręstas klausimas dėl to fakto, kad mūsų bendra parlamento delegacija neveikė pastarosius trejus metus, yra išaiškintas. Taip pat e, yra, buvo problemų su tuo klausimynu, e, dėl problemų kaimo e, plėtros ir aplinkos srityje, akcizų mokesčių srityje. Negalima sakyti, kad nėra pažangos Bosnijoje ir Hercegovinoje. Bet yra tam tikra stagnacija ir laukiant rinkimų spalio mėnesį situacija tik blogėja. E, Turkijos prezidentas e, vykdo kampaniją tam tikrą Bosniją ir Hercegovinoje. Ir kadangi nėra sustarimo dėl rinkimų įstatymo sudarimo su Konstitucinio teismo sprendimais kyla įvairiausio abejonių. Kalbame apie e, įvairių šalių atstovų išrinktų įvairiose etninių bendruomenių e, atstovavimą. Mes manome, kad šiame pranešime turėtume įterpti nuostatą, kuri e, pasakytų, kokia yra svarbiausia visų problemų priežastis. Ta, faktas faktas, kad Daytono, Daytono sustarimas neveikia tam, kad jį, jeigu jį pakeistume, galbūt tai pakeistume, gal, turėtume veikiančią valstybę, dirbančią pasiremiant subsidirumo ir kitais, kitų, kitais principais, e, garantuojant įvairių bendruomenė atstovų atstovavimą. Dar kartą dėkuoju pranešėjui už pranešimą ir dirbsime toliau. Ačiū, Tonino. Toliau. Na, pasisakymai pagal sąrašą. Šiuo metu turiu prašymą gautą, kurį patikė pana Šuica, pana Zovko iš socialistų. Niekas? A, taip, pasižymėsime. Zovko, EKR, ponas Belder bet jūs dar nepaprašėte žodžio. E, nekarta buvo nepastenkinimas, reiškiamas e, komitete, kad nepasižymėjome visų parodžių, todėl aš būtent tai atidžiai bandau padaryti dabar. Alde, Belder yra EKR. Prašom nesumaišyti. E, žaliųjų vardų panašoltės, jo nėra. Gue, Količiak nėra. FDD, ponas Staldo nėra. Daugiau nėra nieko. Šuica, Zovko, Papadakis, Belder, Radoš. Tvarka? Būtent, taigi, pradėsime nuo pana Papadakis. Labai ačiū, pirmininkė. Manau, kad pranešimas yra labai subalansuotas, atsižvelgia į svarbiausias problemas, kurias reikia aptarti, kalbant apie santykius tarp ES ir Bosnijos ir Hercegovinos. Tačiau yra kaip e, tam tikrų punktų, kuriuos reikia papildyti, todėl aš pateiksiu keletą pakeitimų. Pirmiausia, manau, kad turime geriau pabrėžti tą faktą, kad europinės perspektyvos pasikeis e, dėl dabartinės situacijos ir tai e, padarys įtakos ir tolesniams procesams. Aišku, dabar vilties e, dėl geresnės šalies ateities yra daugiau, mm, nepaisant įvairių bend, etninių bendruomenių padėties. Darbotvarkės pagal veiksmų planą įgyventinimas Bosnijoje ir Hercegovinoje turėtų padėti šalies piliečiams ir pagerinti bendradarbiavimą su ES. Taip pat noriu pareikšti pasitenkinimą dėl to, kad šalis sugebėjo reaguoti į tuos klausimus, kuriuos patikė ES. Ir turime paminėti faktą, kad reikalinga strateginė programa, programa siekiant suderinti šalies teisės aktus su ES teisynu. Aišku, kad tai užtrunka ilgą laiką, tam reikia tinkamo koordinavimo. ES turės. E, padėti spręsti tam tikras problemas, pavyzdžiui, žiniasklaidos laisvės klausimas. ir šalies politikos derinimas su ES užsienio ir saugumo politika. To tai dar nėra pasiekta. Ar, pavyzdžiui, tinkamai dirbti migracijos srityje. Taip pat yra ir diskriminacijos klausimas. Negalima pasakyti, kad šioje srityje yra patenkinama pažanga, pavyzdžiui, Romų klausimu. Taip pat yra būtinybė vykdyti ekonominės reformas, tai reikės pabrėžti labiau ateityje. Visas šias problemas reikia spręsti atsižvelgiant į bendrus piliečių interesus ir vakarų šalis čia gali prisidėti. Taigi yra problemų, kurios išlieka ir reikia siekti praktiškiau spręsti įvairius klausimus. Tiek norėjau pasakyti dabar, noriu patikoti pranešėjai ir esu įstikinęs, kad puikiai bendradarbiausime su juo per likusi pranešimo rengimo laiką. Ačiū. Ačiū. Toliau. EKR šešėlinis pranešėjas, ponas Belder. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Predai už labai aišku, pranešimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Kaip buvęs žurnalistas, turiu pasakyti, kad e, spaudos laisvė yra labai man svarbu. Labai gaila, kad brutaliai buvo užpultas žurnalistas e, Kovačevič. Ir sekmadienį įvyko didelė žurnalistų e, demonstracija, reiškiant protestus dėl e, žiniasklaidos laisvės. Taigi aš raginu vyriausybę e, ryštingai veikti saugant žiniasklaidos laisvę. Tai viena. O kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra tai, kad jūsų pranešime aš pastebėjau, kad nekalbate apie e, išorės subjektų veiklą Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgių. Tai tas e, klausimas tiesiog krenta į akis, aš turiu galvoje e, Serbijos Respublikos, Rusijos veiksmus ir taip pat Turkijos ir Persijos įlankos šalių veiksmus. Tai e, e tokia bandymai įtakoti e, turi įtakos ir e, procesui, stojimo procesui Europos Sąjungą. Galbūt reikėtų apie tai įtraukti tam tikrą pastraipą. Vakar perskaičiau įdomų uh, straipsnį apie tai. Ir uh, šio klausimo atspindėjimo nebuvimas jūsų pranešime man tiesiog ryto į akis. Ką manote apie tai? Kadangi yra išorės uh, subjektų ta, stengiančių besistengiančių padaryti įtaką Vakarų Balkanams, reikėtų nepamiršti. Ačiū Bas Belderiui. Toliau ponas Radoš, liberalų frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Predai už išsamų pranešimą ir už bendrą jo darbą Bosnijos ir Hercegovinos klausimais. Norėčiau paminėti svarbiausius klausimus. Tai yra ne, nesustarimas dėl rinkimų įstatymo ne tik federacijos lygmenių, bet ir e, e, Serbijos Respublikos e, lygmenių dėl įvairių, dėl mažumų, kroatų ir bosnekų išrinkimą įvairius parlamentus, įskaitant ir Serbijos Respubliką. Mažumos išrenka savo atstovus ir po to jų atstovai tiesiog tarnauja daugumos interesams, o ne mažumų, iš kurių jie kyla, kyla interesams. Tautos namai buvo numatyti Daytonos taikos sustarime tam, kad būtų apsaugotos vienodos trič, trijų tautų teisės, bet mažumų atstovai neatstovavo savo bendruomenė interesų ir tai kelia didelį nepasitikėjimą. Tai yra tikrai svarbus klausimas. Ir e, neleidžia pasiekti pažangos ir kitose srityse - viešosios administracijos, mažumų teisų, kovos su diskriminacija srityje ir taip toliau. Tai yra svarbus klausimas ir aš manau, kad reikia šį klausimą labiau pabrėžti mūsų nepranešime, pateiksime atitinkamų pakeitimų. Ačiū. Ačiū, pane Radoš. Daugiau kitos frakcijos nepateikė prašymų pasisakyti, toliau pane Šuica. Ačiū. Aš noriu padėkoti ir pasveikinti Kristianą Predą, parengus šį pranešimą. Jis yra objektivus, išsamus. Bet išlieka faktas, kad rinkimai, kurie artėja Bosnijoje ir Hercegovinoje, spalio mėnesį, būtent vykstantis rinkimai. Ir situacija sunkinantis e, e, įvykis. Panas Preda išdėstė visas rytis, kur nepasiekta pažanga pakankama. Delegacija, kuriai vadovavo ponas Picula e, ir kur aš buvau vicepirmininkė, nepatvirtino darbo tvarkos taisyklių. Ir tai rodo, kokia, kaip yra su Bosnija ir Hercegovina, kaip prastai mums sekasi dirbti. Čia sustarimo nepavyko pasiekti ir labai gaila dėl to. Kalbant apie išorės įtaką, tai visi žinome, kokios čia yra suinteresuotos šalis. Išorės įtaka egzistuoja, bet daug kas priklausys nuo to, kaip elgsis pačios šalies atstovai. Nerealistiška tikėtis, kad jie atsakingai elgtis, elgsis atsižvelgiant į ateinančius rinkimus. Ir manau, kad e, Lubič teismo, konstitucinio teismo sprendimo dėl Lubič bylos nevykdymas e, e, išlieka problema ir didelis klausimas mums visiems yra e, ir bus, kaip gyvendinti rinkimų rezultatus po rinkimų. Aš matau, manau, kad tai yra didelė kliūtis. Vietoj to, kad pasiektume, pasiektų pažangos, Bosnija ir Hercegovina regresuoja ir aš sutinku su tais, kurie sako, kad Daytono susitarimai turėtų būti peržiūrėti kažkokiu būdu. Mes tvirtiname tą patį, ką ir tvirtiname pastarosius keturis metus, mes norime, kad Bosnija Hercegovina būtų federalinė valstybė ir subsidarumo principas turi išlikti svarbiausias principas valstybės administracijoje. Aš keliausiu šiandien taip pat e, su delegacija į Sarajevą ir tikiuosi, kad susitiksime su dauguma įvairių Bosnijos ir Hercegovinos veikėjų ir išgirsime jūsų atsakymus, kurie mums leis suformuoluoti tam tikrų pakeitimų pagerinančių pono Predos pranešimą. Ačiū. Ačiū Dubravka. Na ir paskutinis, paskutinė Žlina Zovko. Ačiū pirminkė. Kalbėsiu angliškai. Noriu pasveikinti kolegą Predą, parengus šį pranešimą, puikų pranešimą, mėly kolegos, per pastaruosius 23 metus po karo veiksmų Bosnijoje ir Hercegovinoje trūko. Parlamentas yra pripažinęs tai visose savo rezoliucijose. Ir kitos šalis, pavyzdžiui, tarptautinė krizės grupė 14 metų ataskaitoje ir Europos tarybos parlamentinė asamblėje savo detaliame, detalioje ataskaitoje 15 metais ir rezoliucijoje patiktoje sausio mėnesį rezoliucijos projektas tęsia šią perspektyvą. Turime e, jai pritarti kaip ir praėjusiais metais. Pozityviu tai, kad komisija e, atsižvelgia kai kurias mūsų rekomendacijas, bet reikia daryti daugiau. E, tylėti tuomet, kai mes vykdome neveiksmingą politiką, kurią anksčiau apibrėžė kiti, nepadės Bosnijai ir Hercegovinai nei Europos Sąjungai. Iš tiesų, Bosnija ir Hercegovina reikia daugiau europinių sprendimų įvairioms problemams, pavyzdžiui, federalizmo bendruomenių teisų srityje, e, teisėto atstovavimo, kuris minimas rezoliucijoje klausimu. Komisija neturėti priim, remti vieną iš trejų šalių, e, iš e, trejų šalies pusių. Mes turime būti patikimi partneriai. Tačiau sprendimus turi e, rasti trijų bendruomenių e, atstovai. Lyderiai turėtų ieškoti tokių sprendimai tam, kad Bosnija ir Hercegovina išliktų ir kažkada e, galime viltis klėst, pradėtų klestėti. Labai ačiū. Ačiū. Na, ponas Haklaitner, dar kartą kaiminystės generalinis e, direktoratas. Ačiū pirmininkė, gerbėjai nariai, noriu komisijos vardu padėkoti ponui Priedai už pranešimo projektą. Manome, kad tekstas yra subalansuotas ir atitinka didelė, didelių mastų komisijos nustatytus rezultatus pateiktus mūsų ataskaitoje. Noriu priminti, kad ši ataskaita buvo tarpinė tam, kad būtų pateikta naujų faktų dėl situacijos šalyje, daugiau dėmesio skiria parinėms klausimams įstatymų viršinybei, viešai administracijai, ekonominiam vystimuisi. Visa Bosnijos ir Hercegovinos analizė dėl atitikimo stojimo kriterijams bus vykdyta ateityje, renkiant komisijos nuomonę ir lydimą į analitinį, lydimą analitinę ataskaitą. Čia darbas dar vyksta, kaip žinote. Išpolis prieš žurnalistą praėjusį savaitgalį, kai buvo minėta, aš norėčiau prisidėti prie smerkiančių balsų. Europos delegacija, sąjungos delegacija pasmerkė taip pat šį išpolį. Labai svarbu, kad Bosnija ir Hercegovina siektų tolius, tolesnių konkrečių e, reformų rezultatų, socialinių klausimų, viešos administracijos, teisės viršybės rytyje. E, įvairių sprendimų galima priimti dar iki rinkimų spalio 7 dieną, pavyzdžiui, formalizuoti šalies kontaktinius punktų, kontaktinį punktą santykiuose su e, Europolu ar gerinant e, baudžiamojo kodekso taikymą. Koordinavimas ir bendradarbiavimas turi būti sustiprintas, panaudojant ir koordinavimo mechanizmą skirtą Europos reikalams. Dėl migracijos O rūpiučio mėnesį komisija priėmė keletą sprendimų pateikti papildomą paramą Bosniai ir Hercegovinai valdant migracijos srautus, skirta dar papildomai 7,2 milijono eurų, papildomai prie pusantro milijono, kurie buvo skirti birželio mėnesį, siekiant patenkinti pabėgėlių ir migrantų humanitarinius poreikius. Kai dėl rinkimų reformos mes aiškiai sako, kad Bosnijos ir Hercegovinos lyderiai turi sustarti dėl <clears throat> tautų namų e, federacijoje ir e, pane Magarinė ir komisijos narys Hans labai aiškiai e, apie tai pasisakė bendros ES ir JAV ambasadorių pastangos leido skurti aplinką, kuris leis rasti sprendimų. E, negalima leisti, kad rinkimų rezultatai taptų kažkieno įkaitais. Reikia pastumėti į priekį Bosnijos ir Hercegovinos europinės perspektyvas. E, to reikia siekti bendrabiavant taip pat ir su finansų organizacijomis ir gyvendinti visapusišką reformų programą. Ačiū pirminkė. Ačiū, ponia Heklaitner. Dabar norėčiau dar kartą sutikti žodį Dan Kristian Priedai. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms. Visų pirma, kad e, e, dalyvavote šioje diskusijoje netaip lengva po atostogų ir dėkoju už visas pastabas ir pasiūlymus. Pabandysiu sureaguoti kai kuriuos. Pirmiausia, tai, ką sakė Tonino Pitsula. E, sprendimas e, parlamento ir vyriausybės panie e, Lukoje anuliuoti ataskaitą dėl Srebrenicos genocido yra nepriimtinas. Tai nepriimtina. Tai yra ir rinkimų kampanijos dalis, bet tai yra juk oficialus aktas. Iš tikrųjų, šis, šie ataskaita patvirtino jau prieš 14 metų, kad buvo genocidas ir taip dabar neikti yra daugiau negu nerima kelintis dalykas. Toliau. Tai, ką paminėjo kolega Papadakis, būtent dėl teisino įgyvendinimo ir taip toliau. Visi šie klausimai yra jau rengiami kaip pakeitimai mano pranešimui. Iš tiesų, jie buvo pranešimo dalimis, bet žinote, kad turime taisyklių dėl pranešimo apimties ir negalima viršyti tam tikro ženklų žodžių skaičiaus. Todėl aš turėjau drastiškai sumažinti tai, ką norėjau pasakyti pranešime. Jūs žinote, kad ši patirtis intelektualinė prasme yra labai praturtinti. Nes reikia tam tikrus dalykus išbraukti ir po to juos įtraukti kaip pakeitimus. Taigi tekste po to vėl atsiranda po kelių savaičių. Nes reikia laikytis numatytų ir nustatytų taisyklių. Kolegos tai puikiausiai žino. Toliau dėl to, ką minėjo kolega Bas Belder. Mes sutinkame dėl žiniasklaidos laisvės, bendra prasme, na, o dėl incidento pastaruoju metu, tai dėja visose Balk vakarų Balkano šalise spauda kenčia, labai e, kenčia dėl smurto, prieš žurnalistus ir dėl to, kad trūksta nepriklausomybės, nes daugelis žiniasklaidos e, priemonių yra, priklauso politikams, yra naudojamos politikų kaip, e, kaip tam tikra priemonė įtakoti piliečius. Ir tai yra didelė problema. Ir dėl išorės subjektų įtakos. Tai yra taip pat viena dalis, kurią turėjau išbraukti laikinai. Mes aptarsime šios klausimus ir žinome tie minimi subjektai - Rusija, Turkija, e, Arabų pusėsalio valstybės yra aktyvios Bosnijoje ir Hercegovinoje tikrai. Ir aš norėčiau pateikti vieną niuansą tokį, nes yra skirtumas požiūrė, skirtumas rusai ir turkai pripažįsta, kad jie daro įtaką Bosnijai ir Hercegovinai. Tai yra, aišku, jeigu paklausite Pusino, Putino ar jo užsienio reikalų ministro, Lavrovo ar kitų, jie niekada nesakys, kad jie nedaro įtakos, nebando daryti įtakos uh, uh, Respublikai Serbska. Ypač prieš e, tuos rinkimus. Erdoganas Jis rado tam tikrą aplinką Europoje, kur vykdyti savo kampaniją, pavyzdžiui, Sarajeve. Taigi turkai ir rusai pripažįsta atvirai, kad jie yra suinteresuoti šią, šali, šią šalimi, bet ne arabų pusėsalos šalis. Jos daro įtaką, bet jos niekada to nepripažįsta. E, Saudo Arabijoje per, per vizitą ten aš uždaviau klausimą tiesiogiai. Jie sakė, ne, ne, ne, mes čia nesikišame. Bosnija ir Hercegovina yra šalis kaip ir visos kitos. Taigi yra skirtumas tarptų išorės subjektų ir todėl reikia to nepamiršti, bandant reaguoti. Tai svarbus aspektas, aš esu įstikinęs, kad visos politinės frakcijos pateiks savo pakeitimus ir aš esu pasirengęs dirbti su visomis frakcijomis ir ieškoti formuluočių, kurios būtų naudingos tai šaliai. Kaip jau buvo sakyta, netrukus po mėnesio ir šiek tiek dienų vyks rinkimai ir mes rinksime savo kompromisinius pakeitimus per tą rinkimų procesą. tikiuosi, kad mums pavyks greitai parengti viską ir pasiūsti politinių signalų po rinkimų. Ir po to, ką sakė kolega Radoš. Ir e, kolegė Zovko dėl e, rinkimų ir atstovavimo. Na, žinote, aš jau sakiau e, jau anksčiau, rengiant ankstesnį pranešimą, kad rinkimų srityje, kad e, Bosnija ir Hercegovina turėtų laikytis europinių nuostatų ir e, vykdytų rinkimų reformą. Venecijos komisija yra pasakiusi, kad visi pakeitimai turi būti padaryti likus metams iki rinkimui. Tai būtų uh, išmintingiausia pačioms politinėms partijoms, nes jeigu pakeiti e, rinkimų įstatymą metams iki e, rinkimų, turite laiko remiantis naują rinkimų tikrovę. O jeigu pakeitimai vykdomi prieš porą savaičių ar netgi mėnesių, tai e, kelia problemų pačioms politinėms partijams. Aš tokį nedėlį patarimą esu pateikęs. Aš leidau savo pateikti tokį patarimą. Jau 2016 metais, sakiau, tai visiems politiniams veikėjams, su kuriais sutikėjau. Aš sakyčiau, labai gerai, kad sustarsite dėl rinkimų įstatymų, bet tai reikia daryti greitai. Bet tai buvo neįmanoma. Bosnija ir Hercegovina net pasiekė sustarimo mes e, Bosnijos ir Hercegovinos darbo negalime nudirbti. Mes negalime pasakyti, toks turi būti įstatymas. To negalime padaryti. Mes, mes norime, kad e, Bosnija ir Hercegovina galų galia būtų tarptų mūsų bendruomenės nare, bet yra kaip yra, labai gaila, mes žinome, kad ketinimai buvo geri, bet to ne visada pakanka. Dėl rinkimų rezultatų įgyvendinimo jau anksčiau esame tai minėję, bet tai nepadėjo niekiek. Buvome labai dosnus, išdėstome visus politinius principus, kurių reikėtų laikytis, pavyzdžiui, ir federalizmo, bet tai nesuorientavo Bosnijos ir Hercegovinos politinių jėgų. Mes galime iš naujo tai pasiūlyti ir pateikti kaip vieną iš principų, bet iki šiol tai nieko nepadėjo ir gaila, bet ką daryti. E, likus e, dabar kelioms dienoms iki rinkimų, aš nežinau, ką čia galima padaryti. Labai ačiū uždėmesi. Okay. You, Christian, good... Ačiū, Kristianai. Dar laiko. Vis tiek šiek tiek liko, kad ir po tokių gan išsamių intensyvių pastabų tikrai ne kartą esame kalbėję apie Bosnę ir Hercegoviną, nuolat ją turime omenyje ir čia iššūkių tikrai nemažai. Na, o dabar pakeitimus galite teikti iki spalio dešimtosios. Dar laiko užtektinai ir manau, kad daug kas pasinaudosite tą progą. O antrasis svarstymas AFT vyks lapkričio 5 dieną. Balsuosime lapkričio 20-21 dienomis. Taigi geros kelionės į Sarajevą. O dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra bendros diskusijos dėl septinto ir aštunto klausimų. Rekomendacija tarybai komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl išsamaus susitarimo tarp ES ir Kirgizijos Respublikos ir partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo nustatančio Europos bendryjų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystė protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą. Mūsų svečiai iš Kirgizijos Respublikos tikiuosi jau irgi atvyko. O dabar suteiksime žodį ponui Kristianan Preda, kuris yra pranešėjęs abiem klausimais. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai pakalbėsiu dėl rekomendacijos, dėl išsamaus sustarimo tarp ES ir Kirgizijos Respublikos. Čia yra aktualizuojamas susitarimas. O antrasis aspektas yra, yra tas formalus atsižvelgimas į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą. Rengdamas pranešimą norėjau vertinti vykstančias dėrybas dėl išsamaus susitarimo ir parlamentas norėtųsi, kad kiek įmanoma anksčiau savo poziciją išreikštų, kadangi mūsų parlamentui galėtų tekti gana svarus vaidmuo sudarant šį susitarimą. Norime aktyviau įsitraukti į procesą, o ne vien tik pritarti ar atmesti kokį nors jau sudarytą dokumentą. Mes remiame tampresnių ryšių su Kirgizijos Respublika sieki ir dėl to ir įvardyjau keletą pagrindinių tikslų ir kriterijų savo pranešime. Norime kad tai būtų iš tiesų išsamus sustarimas, kad būtų remiamas rinkos ekonomika, kad abiejų pusių piliečiai pajustų tokio sustarimo naudą. Toliau eina kalba apie konkurencijos taisyklės, skaidrių institucijų ir veikimo principų įtvirtinimą. Daugia šalis bendradarbiavimas klimato kaitos klausimais, imigracijos, kovos su organizuotų nusikalstamumu ir panašiai turėtų būti gilinamas. Be to reikia didesnių pastangų demokratijos principų įgyvendinimo labui ir būtent konkrečiai kalbant apie žmogaus teisės. Tai yra kelios ašys - politinis dialogas, bendradarbiavimas tarptautinė, tarptautinėje arenoje tarp ES ir Kirgizijos. Aš pasisakau už tai, kad ES turėtų prisidėti prie Kirgizijos ekonomikos diversifikavimo, taip kaip ir dabar yra prisidedama prie koordinavimosi procesų tarptautinėje arenoje, pavyzdžiui, PPO kontekste. Antroji ašis tai yra tarp instituciniai aspektai būsimo sustarimo, čia yra pabrėžiama, kaip svarbu yra stiprinti esamas struktūras, pavyzdžiui, e, bendradarbiavimo tarybą, taip pat ir žmogaus teisų. Srityje veikianti forumą. Norime, kad e, visi procesai būtų toliau stebimi, žiūrima, kaip susitarimo niuansai yra įgyvendinami. Ir Europos parlamentas tiek darybų metu, tiek jau įgyvendinant sustarimą galėtų prisimti nemažą vaidmenį. Na ir ketvirtoji ašis yra aspektai, kurie yra svarbus tiek Kirgizijos, tiek es piliečiams, demokratijos principų dėgymas, parlamentinė sistema, daugiapartinė, subalansuotas jėgų santykis Kirgizija yra viena iš nedaugelio bekylančių Vidurio Azijos regiono šalių ir turėtumėm ją paremti tiek techniškai, tiek finansiškai. 2016 metais buvo atlikti kai kurie konstituciniai pakeitimai ir turime ir šių darybų kontekste užsiminti apie teisės saugos instrumentalizavimą, apie kitas neigiamas tendencijas teisės saugos srityje. Dar vienas, srityje, dar vienas rytis abiems pusėms svarbi yra regioniniai e, šio sustarimo aspektai turintys įtakos e, Vidurio Azijos regionai. Turėtumėm siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo, kad išspręstumėm diplomatinę, diplomatinės įtampos e, konfliktus ar žydinius e, tarp Kirgizijos ir Kazakstano. Čia kaip tik viešės ir pas mus svečių per artimiausias dienas. Aš pats ketinu pateikti nemažai pakeitimų, kurie dar geriau papildys tekstą ir prieš užbaigdamas norėčiau pasisveikinti su ekscelencija Kirgizijos Respublikos ambasadoriumi Europos Sąjungai. Taigi, sveiki atvykę, ponė ambasadoriui. Ambasadoriau, ačiū Kristijanai. Dabar suteiksiu žodį atitinkamos delegacijos pirmininkai, pirmininkai ponai Petersen. Um, dear colleagues, Kyrgyzstan Railways, um, let's say. Pone Grigulėt Petersen, ačiū pone pirmininkė. Kirgizijos Respublika yra iš tiesų lik nedidelė demokratijos sala regione Vidurio Azijos. Iš tiesų, šalis dar ganėtinai silpna ir jie reikia mūsų paramos e, įvairiais atžvilgiais, e, kalbant apie ekonomiką, prekybą, švietimą. Reikia stiprinti nevyriausybinės organizacijas, pilietinę visuomenę, siekti, kad būtų įgyvendinami teisinės valstybės principai. Taigi reikia tampriau bendradarbiauti ES ir Kirgista, Kirgizijai Sveikinu tai, jog yra siūlomas toks išsamus sustarimas e, aktualizuotas e, ir labai džiugu, kad toliau bus siekiama dar glaudžiau bendradarbiauti įvairiose sferose ir kad Europos parlamentas aktyviai įsitraukia į tos procesus. Ačiū poniai Grigulė Peterse. Dabar kalbėtojai pagal sąrašą. Šiuo metu sąraše ponia Andrikienė, ponas Mario Maly ir ponas Nart. Ar ką nors praleidau? Jeigu ne, tuomet ponia Alio Maly. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Kristianą, kuris kaip visada parengė labai tikslų ir įdomų pranešimą. Prieš keletą metų lankiausi Kirgizstane ir turiu pasakyti, kad tai, kas rytoje akis labiausiai, kad taip, kad mes e, tą patį metodą taikome visose pranešimuose nepriklausomai nuo šalies. Ir paradoksalu yra tai, kad bandome taikyti tą patį sustarimo refer, formą, modelį, tos pačios formuluotės, ar tai būtų Marokas, pavyzdžiui, ar Kirgistanas. Aš manau, kad svarbu taip pat suprasti, kad reikia įtraukti atitinkamus niuansus, atsižvelgiant į konkrečią šalį ir reikėtų fiksuoti tam tikrus tikslus, kad jie būtų konkretus fiksuoti rezultatai, realistų, realistiškiai rezultatai. Antra, ką norėčiau pasakyti, kad toks sustarimas negali būti e, atskirtas e, nuo visomos būtent, kad ES turėtų pateikti viziją, kokių e, santykių norėtume su to visų regionu. Pavyzdžiui, Kinija e, šiuo metu bando kurti naują ateities viziją, pavyzdžiui, naują šilko kelią. Ir mes taip pat turėtume siūlyti tam tikrą viziją Aš man gaila, kad kartais mes, kai kalbant apie konkrečias šalis, e, e, ignoruojame e, realybę ir nekreipiamėmėsio, kas vyksta aplink. Ką ES darys toliau su Vidurinė Azija, ką reikia atsižvelgti tai, ką daro kitos šalis. Mes norime vaidinti tarptautinį politinį vaidmenį, taip pat turime uh, galvoti ir apie viso regiono ateitį, nes ten politinė situacija yra visiškai kitokia, bet tai yra pasaulio dalis, e, kurios neturime pamiršti. Aš žinau, kad tai nėra pranešimo tikslas ir e, šis pranešimas neleidžia apie šias detalės per daug kalbėti, bet aš norėčiau, kad E, Kristianas galėtų savo pristatymę priminti, kad ES galėtų siekti tam tikrų politinių, ekonominių, strateginių ambicijų e, viso šio regiono atžvilgių. Merci, Michel. Ačiū, Michel ir dabar Javier Nart. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, jeigu palyginsime tokias šalis kaip Kirgizija, Turkmenija, Uzbekistanas, matysime, kad Kirgizijoje yra padėtis visai kitokia, tačiau vien rožinė spalva jos piešti irgi negalime. Ir struktūrą čia atspindima reikia deramai suvokti. Buvo įvairių konfliktų jau praeitįje su Tadžikistanu. Taip pat e, yra reikalų, Afganistanas e, daro įtaką kreipdamas narkotikus per šias šalis įvairiais tranzito keliais į ES ir, ir visą tai reikia suprasti deramai. Kokia čia yra Kirgizijos pozicija šiaurėje, viškė kas e, čia gyvena kitaip, pietus vėl labiau atskiras rytis, yra daugiau uzbekų negu kirgizų. Uh, Ir egzistuoja įvairios politinės struktūros, partijos, kurios e, labiau veikia šiaurėje, kitoms stipriau atstovaujama pietuose. Taip pat visuomenė ir valdžia Kirgizijos yra susijėtos vėlgi tam tikrų savotiškų santykių. Neretai klausimai sprendžiami net ir baudžiamojo pobūdžio visai kitaip, negu mes esame įpratę. Įvairūs uh, vadai ar tam tikrų struktūrų vadovai tos dalykus sprendžia. Na, o kodėl taip yra? Todėl, kad e, plačiai paplitusi korupcija, teisės saugoje. Jie yra glaudžiai susijusi su valdžios galios struktūromis, su ūkio subjektais kai kuriais. E, pavyzdžiui, vienas e, super oligarchas turi reikšmingos įtakos ir kai verslas įsijungia į politiką, tai tuomet jau ir politika formuojama verslo priemonėmis. Valstybė be abejo egzistuoja, tą turime pripažinti, tačiau reikia gerai suprasti ir pačią visuomenę už to slypinčią. Ačiū. Pone Andrikėne. Ačiū, pone pirmininkė. Be abejo, sveikiname tai, kad pradėtas, e, pradėtos darybos tarp ES ir Kirgizijos. Tas sustarimas pakeis 99 metų partnerystės ir bedradarbiavimo sustarimą. Labai džiugu, kad e, pranešėjas Kristian Danpredas suvokė to sustarimo reikšmę. Tai pasakyta jo teksto projekte, Tačiau reikia pritarti ir poniai Ajo Marijai. Ši šalis e, vaidina tam tikrą vaidmenį visame Vidurio Azijos regione ir reikia jį kaip visumą įvertinti, suvokti ir siekti aiškiai struktūrizuotų tikslų bendradarbiaujant su Kirgizija. Ypatingai tai svarbu, kalbant apie tarptautinę areną šalis e, vis labiau bendradarbiauja su Rusija ir su Azija, kurias įvardyja kaip savo strateginės partnerės. Beje, birželio 6 dieną buvo susitarta dėl išsamaus bendradarbiavimo susitarimo. Tai jeigu paliksime šalį paraštėse ir, ir ją pasigvieš Rusija ir Kinija, nebegalėsime tinkamai bendradarbiauti. Taigi ekonominius ryšius turime stiprinti, taip pat teisinį tikrumą didinti, e, teisinį skaidrumą. Na, o jeigu ES nori turėti Vidurio Azijos regione stiprią partnerę, jeigu čia kalbėsime konkrečiai apie Kirgiziją, turime numatyti griežtas e, nuostatas susitarime dėl žmogaus teisų apsaugos, turime kovoti su uh, korup... turi būti kovojama su korupcija, dėgiami su saugumu susiję nutarimai ir sprendimai ir tik taip galėsime tą sustarimą vadinti visapusišku. Dėkoju. Ačiū. Ar kas nors iš kitų komiteto narių dar norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet suteiksiu žodį, tikiuosi ištarsiu teisingai poniai Petrai Gasparovai. Iš Europos išorės veiksmų tarnybos prašome jums žodis. Dėkoju, džiugu, kad galiu dalyvauti šioje diskusijoje. Norėčiau užsiminti apie kriterijus iškeltos naujam sustarimui. Darybos prasidėjo dar praėjusiu metu gruodžio 19 dieną ir bendras kontekstas buvo toks, kad e, mūsų santykiai su Kirgizija gana dinamiškai klostėsi pastarosius keletą metų, taigi prireikė ir naujo susitarimo, kuris pakeistų 99 metų susitarimą ir ne tik dėl to, kad Kirgizija visuomet judėjo pirmin, padarė nemažos pažangos, uh, valdymo, šalis valdymo srityje, vairių laisvių suteikimo srityje. Mes norime tai ir toliau išlaikyti, bet taip pat ir gilinti ekonominius santykius, plėtoti politinį dialogą dėl demokratinių reformų, teisės saugos, švietimo reformų ir kitų svarbių sričių. Na, naujasis sustarimas leis mums pagilinti bendradarbiavimą įvairiose srityse atsiras ir naujų, pavyzdžiui, klimato kaita, um, kam neteikėme tokio aukšto prioriteto aname dešimtmetyje. Taip pat e, ir toliau akcentuojame teisinės valstybės principai kaip pagrindas. Na ir be to, ką jau sakė komiteto nariai, mes lygiai taip pat norime pridėti nuo savęs, kad e, suvokiame šalies svarbą Vidurio Azijos e, regionui. Ir tie dokumentai, kurie buvo sudaryti, kurie bus e, sudaryti, bus ir inkorporuoti į mūsų strategiją, užgrėbiančią ir plačiau. Žiūrime ir į tai, kas vyksta Afganistane ir kitur aplinkui, taigi kreipiame daromą dėmesį į šį regioną, žiūrime, kaip laikomas įvairių tarptautinių standartų. Ypatingai be abejo žiūrime ir į tai, kaip plėtojami santykiai su Rusija ir Kinija. Mm, naujasis sustarimas turėtų būti priemonė mums palengvinsanti politinės ir strateginės vizijos šiame regione įgyvendinimą. Kitas e, susitikimas po susitikimo gruodį numatytas dabar spalio mėnesį ir reikia pabrėžti, kad e, Kirgizija tikrai labai buvo ryštingai nusiteikusi dėl šio proceso ir siekia pati tokio ambicingo sustarimo, kuris tikimės galios dar nemažai metų. Ačiū. Kristian Preda, gal norėtų apibendrinti, ne? Tuomet dėkojame visiems kolegoms už jų indėlį ir dabar koks darbų grafikas. Po dviejų dienų baigsis laikas, ne, naujas terminas numatytas, rugsėjo penktą dieną yra galutinė diena teikti pakeitimus, nebe rūpiučio 29. Ir spalio 9 dieną bus balsuojama komitete arba lapkričio mėnesį atitinkamai, taip pat plenarinėje sesijoje dar bus patikslintas laikas. Susitiksime dabar pusę trijų ir, susit... ir pas mus lankysis e, es delegacijos Libijoje vadovas Alanas Bugėje. Su juo vyks keitimasis nuomonėmis. Ačiū visiems.